Good afternoon, ladies and gentlemen. Um, just uh, announce... Labadiena, ponios ir ponai. Pirmininko e, šiandien nėra, tai nėra koks nors perversmas, tiesiog manęs paprašė vietoj jo Čia, čia dėl to, kad e, Wimbledone vakar buvo toks puikus rezultatas pasiektas, gal dėl to. Bet kuriuo atveju laba diena visiems. Sveiki atvykę į posėdį ir norėčiau prim, pasakyti visiems, kas čia atstovauja įvairiems biurams, yra tai, kad, kad vadovai čia būtų penktą valandą, nes vyks balsavimas. Pirmiausia, dėl darbo tvarkės projekto. Yra du nedideli pakeitimai darbo tvarkės projekte. Pirmiausia, dėl. Uh, 17 punkto ponios Vikstrom pranešimo e, dėl e, trečių šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo sąlygų e, mokslinių tyrimų, studijų, moksleivių mainų, atlyginamų ir neatlyginamų stažuočių, savanorių veiklos ir oper auklių veiklos tikslais. Šį pranešimą aptarsime rytoj 9 val. E, vietoj 11. Toliau dėl 11, 11 punkto ponio, e, pono Mišel pranešimas apie pagrindinių teisų padėtį Europos Sąjungoje. Ši diskusija vyks 11 val. vietoj 9. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja, patvirtinkime darbo tvarkę su pakeitimais. Ačiū. Toliau antrasis darbo tvarkės punktas. Norėčiau Jums pasiūlyti, patvirtinti štai kokias koordinatorių rekomendacijas. Pirmiausia, pranešėjų skyrimas. Ponas Džordžius Papanikolau iš EPP frakcijos paskirtas uh, savo iniciatyvą e, rengiamo pranešimo pranešėjų e, apie e, susigražinimų valdymą, bendratarbiavimus trečiosiomis šalimis ir susitarimų bei gražinimo direktyvos veiksmingo įgyvendinimo. Pone Kinga Gions paskirta pranešėja savo iniciatyvą rengiamam pranešimui dėl ES teisingumo scoreboard Pone Ulrike Lunačiak paskirta pranešėja e, savo iniciatyvą rengiamam pranešimui ES kelrodės planas, e, kovojant su homofobija ir diskriminacija seksualinės orientacijos ir e, lyties pagrindu. Ponas Nuno Melo paskirtas pranešėjų savo iniciatyvos rengiamai nuomoniai pranešimui dėl Lisabono sutarties įgyvendinimo Europos parlamento požiūrių pagrindinis komitetas AFKO. Taip pat e, klausimai žodžių tarybai ir komisijai dėl tolesnio darbo dėl TDIP rezoliucijos, e, kuri buvo patvirtinta 2012 rugsėjai. E, posėdėje 27 birželio dieną koordinatoriai nusprendė pateikti du klausimus žodžių tarybai ir komisijai Libė komiteto vardu, atsižvelgdami į diskusijas vykusias rugsėjo mėnesį plenarinėje sesijoje ir e, buvo paprašyta e, metus stebėti, kaip yra gyventama TDP rezoliucija. Jeigu nėra jokių prieštaravimų dėl koordinatorių rekomendacijų, galime jas patvirtinti. Toliau trečiasis punktas dėl ES pagrindinių teisių agentūros. 2012 metų metinė ataskaita e, dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje. agentūra patvirtino savo metinę ataskaitą už 2012 metus ir šiandien jį teikia savo ataskaitą Libe komitetui, kaip yra numatyta pagrindinių teisų agentūros e, reglamento 12, 12 straipsnėje. Ir mums šiandien labai malonu pasveikinti ponę Sakslin, kuri yra valdybos e, pirmininkė ir agentūros direktorių poną e, Kerum. Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Sakslin ir po to ponui Kerum, e, kurie pristatys metinę ataskaitą. Po pristatymo nariai galės iškelti klausimų, įsakyti komentarų. Pone Sakslin, žodis jums. Ačiū. Ačiū. Uh, Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami Libio komiteto nariai, gerbiami kolegos. Mums didžiulė garbė pristatyti šiandien su metinė ataskaita. Tai vienas svarbiausių mūsų agentūros darbo rezultatų mūsų steigiamajame reglamente, jo preambulėje yra pasakyta, kad Pagrindiniai sąjungos principai yra laisvė demokratija, žmogaus teisės, pagrindinės laisvės ir statymo viršenybė. Ir e, šių vertybių laikosi valstybės narės. Sąjunga, jos valstybės narės privalo įgyvendinti pagrindinės teisės visose savo veiksmuose kadangi reikėjo ir tebe reikia daugiau žinoti, daugiau informuoti apie pagrindinių teisų padėtį ES. Kaip tik tai todėl ir buvo sukurta agentūra. Kaip pirmininkas jau minėjo, viena iš pagrindinių mūsų funkcijų yra teikti kasmet ataskaitas parlamentui. Uh, agentūrai tai labai svarbu. Valdančioji e, taryba tai vertina labai e, rimtai. E, yra įsteigtas redakcinis komitetas šią ataskaitai renkti, pastebėti, kaip tai daroma. Manome, jog labai svarbu, kad komitete yra galimybė aptarti mūsų veiklą, pasiekimus Tačiau dar svarbiau, kad šis komitetas turėtų galimybę aptarti pagrindinių teisų padėtį valstybėse narėse. Ataskaitoje taip pat e, jums pateikėme apžvalgą įvairių Europos teisės akto. Jūs galite susipažinti, kaip tai yra gyvendama, aiškinama valstybėse narėse. Ir Tai yra labai um, svarbu demokratijos požiūriu, kad parlamentas galėtų stebėti, kaip įgyvendami teisės aktai, kuriuos tvirtina parlamentas. Savo, uh, savo uh, pristatymui uh, pateikti perteiksiu uh, žodį kolegai Keren. Jis galės. Uh, atskirus skirsnius apžvelgti detaliau, tačiau prieš padarydama tai norėčiau padėkoti už, Jums už puikų bendradarbiavimą su pagrindinių teisų agentūra. Džiaug, džiaugiamės, kad jūs mums pritarėt mokslinio komiteto skirimo metu. Mokslinis komitetas taip pat šiame kontekste atlieka labai svarbu vaidmenį, šiuo atveju užtikrina uh, mūsų ataskaitos kokybiškumą. Pat norėtumėm padėkoti Jums už puikų bendratarbiavimą, plečiant pono Martino Kėro nugaliojimus. Aš asmeniškai galiu pasakyti, kad man tai labai svarbu. Ir šiandien pamatysite e, būtent e, e, pavyzdį, kokia svarbi darbo tasa pagrindinių teisų agentūroje. Norėčiau padėkoti visiems dalyvaujant, atliekant išorinį vertinimą, dalyvaujant pokalbėse, tai buvo labai svarbus darbas. Ačiū už tai, kad skirite laiko klausimams atsakyti valdančioji taryba. Aptarė išorinio vertinimo rezultatus, pateikėme pasiūlymų, nu, susitarėme dėl jų, dėl mūsų ateities darbo, tai siejasi su mūsų agentūros teigiamojo reglamentu yra rekomendacijų dėl um, galimų pakeitimų mūsų steigiamojo reglamento. Tęsime diskusijas remdamėsi šio vertinimu ir norime patvirtinti naują e, strategiją gruodžio mėnesį. Ateityje taip pat, žinoma, norėsime e, keistis, e, dalintis įgijomis su jumis. Na, dabar jums leidus perleisiu žodį pana Martinu Keren. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė, Man labai malonu vėl pas Jūs lankytis ir aptarti mūsų metinę ataskaitą. Leiskite man taip pat prisijungti prie padėkos komitetui už Jūsų apsilankymą vienoje. E, tai tikrai buvo puikus, e, pasi, puikiai galimybė pasikeisti nuomonėmis Ir manau, kad tų susitikimų metu e, buvo e, iškelta daug puikių tolmesnio bendradarbiavimo idėjų. Taip pat norėčiau e, padėkoti už tai, kad mano kontraktas buvo pratestas. Praeitais metais metinėje ataskaitoje, kaip pamenate, apžvelgėme E, žmogaus e, pagrindinių teisų padėtį Europos Sąjungoje ir visiškai e, turbūt aišku, kad ekonominė krizė turėjo įtakos ir pagrindinių teisų padėčiai. Ir pagrindinėje vadinamojo fokus dalyje mes tai aptariame. Štai čia yra pagrindiniai pag, e, elementai, pagrindiniai e, aspektai e, pagal ES teigimo sutartį. Tai yra šeštasis straipsnis, garantuojantis socialinės ir pagrindinės teisės. Todėl leiskite labai trumpai paminėti šias tris, e, šios tris aspektus. E, krizės e, pasakoje, ekonominės krizės pasakoje, nors kart dažniausiai sunku nustatyti tiesioginį ryšį tarp ekonominės krizės ir e, pagrindinių teisų e, padėties. Tačiau e, vaikų gyvenančių skurde skaičius Europos Sąjungoje, taip pat nedarbo skaičiai mažinant viešasias išlaidas, taip pat prieiga prie sveikatos apsaugos e, paslaugų ir švietimo. Čia mes matome aiškis sąsajas. E, lygiai taip pat mes daug kalbame apie e, institucijas. kaip kokią paramą gauna asmenys paliekantis institucijas ir einantis į e, asmeninį gyvenimą. E, dažniausiai kalbame apie labai pažeidžiamus asmenis, e, patenkančius neretai į rizikos grupės. Kitas aspektas - socioekonominė krizė. Tai kalbame apie aukas, E, ir kaip matome dabar valstybių narių lygmenyje e, param, e, yra sukurta infrastruktūra pagalbos aukoms infrastruktūra. Todėl nagrinėjant pagrindinių teisų situaciją reikėtų turėti galvoje šią trilypę struktūrą. 2012 metų padėtis ES valstybėse buvo labai įvairi ir kas kelia didelį susirūpinimą mūsų agentūrai e, buvo sumažintas valstybinių institucijų e, skaičius, e, kurios užsijima e, šiais klausimais. Kai kurie skaičiai, kai kurie duomenys surinkti mūsų agentūros, ypač liūdna tai, kad Romų tautybės asmenys ir toliau patiria ryškę diskriminaciją E, Europos Sąjungoje. Taip pat e, ksenofobija ir rasizmas kelia mums susirūpinimą. E, tokios apraiškos pastebėtos visose 27 valstybėse. ir mūsų vertinimais ši padėtis dėja negerėja. E, tačiau e, yra tam tikri teigiami poslinkiai e, susijęs su neapykantos nusikaltimais. Kaipgi renkami e, duomenys valstybėse narėse e, susiję su e, nu, neapykantos nusikaltimais. Štai šitoje lentelėje matote, kaip pateikiama informacija, kaip surenkama informacija valstybėse narėse, e, dėja e, daugumoje valstybių duomenys e, yra nepakankami, todėl reikalingas bendradarbiavimas tarp institucijų, tarp policijos E, bet mums e, europinėme lygmenyje tai taip pat yra labai e, svarbu tuos duomenis kaupiant ir apibendrinant. Dėl antrojo konstitucinio straipsnio iššūkių jūs puikiai žinote, kad valstybėse narėsne vyksta diskusijos kaip e, antrasis e, straipsnis konstitucijoje e, ir su tuo susiję aspektai gali būti efektyviau sprendžiami. Agentūroje matome, kad informaciją reikia rinkti tikslingiau, E, kad diskusijos galėtume vesti tikslingiau. Taip pat dar yra e, daug galimybių e, sukurti didesnį pragmatizmą. Ir viena diskusija, kuri vyksta šiuo metu, yra tai, kaip metinė ataskaita e, ateinančiais metais galėtų, kokį vaidmenį e, e, galėtų suvaidinti tą metinę ataskaitą ir kaip ją galima būtų geriau pasinaudoti. Na, dabar pereisiu toliau ir nušviesiu kitus metinės ataskaitos komponentus. Taigi visų pirmiausia prieglopstis ir migracija. 2012 metais buvo pasiekta pažanga ES prieglopščio teisės aktų pakeitimų pakete, tačiau vis dar stebimas e, solidarumo nebuvimas tarp valstybių narių, tai nušviesta e, mūsų ataskaitoje. E, E, tačiau yra skaičius e, labai, iškalbing, labai iškalbingas skaičius, e, biluojantis apie tai, kad Malta priima daugiau pabėgėlių negu visa Europos Sąjunga kartu. Galiausiai šiuo požiūriu E, vaikų teisų e, pažeidimų statistika. E, vaikų prašančių prieglopšio statistiką mes turėtume panagrinėti savo prieglopšio praktiką ir teisės aktus, kad mažiau būtų pažeidžiamos vaikų pabėgėlių teisės. 2012 metais penkios valstybės narės ratifikavo e, žmonių su negale teisų konvenciją e, ir 25 valstybės ratifikavo tame tarpe ir e, Kroacija. Kroatija. Ir žinoma, jau dabar įmamasi eilė veiksmų tiek agentūroje, tiek valstybėse narėse, kad būtų įgyvendinamos šios konvencijos nuostatos. Dar kita veiklos sritis apžvelgta metinėje ataskaitoje. E, tai e, lyties tapatybės pripažinimo klausimas Ir galiausiai šiuo atžvilgiu norėčiau taip pat paminėti diskriminaciją e, pagal amžių e, ir Europos teisingumo teisme e, gausėja bylų dėl diskriminacijos amžiaus pagrindų kai e, žmonės yra išleidžiami į, į pensiją, išmetami iš darbo e, dėl amžiaus. Štai e, šiame, šioje lentelėje mes panagrinėjome 486 teismo sprendimus, kai valstybės narės pažeidė E, įvairias e, konvencijas ir ES teisės aktus. Taigi čia tikrai da, yra daug galimybių pasitemti ir galiausiai pranešime e, bandomas pristatyti nustatyti e, valstybių narių e, tarptautinis įsipareigojimas, tai yra įvairių tarptautinių konvencijų ratifikavimo būklė. E, įdomu pastebėti ne tik šį scheminį žemėlapį, bet ir tendencijas ir papildomas ratifikacijas, tai yra 18 papildomų konvencijų, taip pat 14 jungtinių tautų konvencijų buvo ratifikuota. Deja, visai nesenos konvencijos dėl smurto prieš moteris, ši konvencija kol kas niekur nėra ratifikuota. Aš tikiuosi, e, kad e, šių metų pabaigoje, kitų metų pradžioje šios, e, ši konvencija dėl smurto prieš moteris bus ratifikuota daugelį valstybių. Mūsų ataskaita gana yra išsamei ir aš tikiuosi jūs panagrinėję ją galėsite pasinaudoti e, duomenimis e, savo kasdieninėme e, darbe. Nesiūlau jums skaityti nuo pirmo iki paskutinio puslapio, bet pagal konkrečius skyrius, manau, rasite daug naudingos medžiagos. Kitais metais e, e, kaip pagrindinį e, klausimą ketiname paskirti, dėmesį paskirti teisės viršinybės klausimui. Ačiū. Dabar netrukus suteiksiu žodį posėdžio dalyviams, bet kitas e, mūsų darbo tvarkės punktas bus pranešimas apie vasario mėnesį vykusi vizitą į Vieną. Pirmiausia, ponas Watson. Ačiū, pirminkė. Aš e, kaip tik pirmininkavau šiam posėdžiui, kai buvo steigiama pagrindinių teisų agentūra Vienoje. Ir labai malonu matyti čia agentūros atstovus, labai malonu girdėti jų įsamų pristatymą apie metinę ataskaitą. Taip pat e, kolegos e, Mišel vardu norėčiau atsiprašyti, jis yra pranešėjas pagrindinių teisių padėties klausimais ES, jis negalėjo dalyvauti posėdėje ir prašė perduoti, kad turi labai didelių e, vilčių dėl agentūros veiklos ir tikimasi, kad sąjunga galės išnaudoti visas sutartyje numatytas priemonės, įskaitant ir septintąjį straipsnį, kai to reikės. Norėtume, kad komisija ir taryba aktyviau skatintų pagrindinės teisės, jų gyvendinimą. E, žinau, ponia Kerum, kad parlamentas kelis kartus jau ragino jūs, e, jūsų agentūrą e, sugriežtinti, sustiprinti savo įgaliojimus. Ir šiame kontekste norėčiau pateikti jums klausimą. Taip pat atsižvelgdamas ir praeitą savaitę vykusias diskusijas Strasbūrę. E. Ar jūsų nuomonė agentūra galėtų parengti metinę ataskaitą dėl sutarties antrojo straipsnio taikymo sąjungoje ir valstybėse narėse horizont, horizontalaus taikymo. Nes mums atrodo, kad jūsų aprašyta situacija penktajame puslapyje jūsų 2012 metų metinėje ataskaitoje, kur jūs kalbate apie nuogastavimus dėl uh, teisės įstatymo viršenybės, ypač kai kuriuose valstybėse narėse, dėl to, kad e, yra problemų e, teisingumo sistemoje apskritai 2012 metais ir kai kuriuose valstybėse narėse apskritai yra kvestionuojamas e, teisinės valstybės principas, ar jis ten yra įgyventinamas. Taip pat e, atrodo, kad situacija dar labiau pablogėjo 2013 metais ir norėtume, kad jūs imtumėtės dar aktyvesnių veiksmų, e, kad e, paremtumėte savo veiklą šioje srityje. Taip pat jūsų abiejų norėčiau pasirauti vieno dalyko, kuris nėra paminėtas jūsų ataskaitoje, bet žinoma yra vienas iš principinių dalykų. Tai yra diskriminacijos prieš etninius e, rusus e, klausimas. Šiuo metu pirmininkauja Lietuva ir atrodo, kad Lietuva e, yra geriausias pavyzdys Baltijos šalise, sprendžiant kai kurias problemas susijusias su rusų mažuma. Bet ar agentūra mėgino surinkti duomenis apie tai, kokia yra rusų padėtis Baltijos šalise? Jeigu ne, ar jie apsvarstytų tokią galimybę, ar um, norėtų bendratarbiauti su pirmininkaujančia Lietuva e, per ateinantį pusmetį? Ir Aš e, praeitą e, savaitę kreipiausi į prezidentę Grybauskaitę e, šiuo klausimu, kad Baltijos šalis galėtų iš tiesų kartu aptarti tuos sunkumus, kurie kyla rusų bendruomeniai Baltijos šalise, daryti ką nors, kad būtų pagerinta jų padėtis. Will you bear with us if I take the question? Ačiū. Manau, e, galėtume visus klausimus pirmiausia išklausyti, o po to suteiksime žodį jums. Dabar ponas Papa Nikolau. Thank you, Mrs. Chairman. Ačiū, pirminkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems e, kalbėjusiesiems už įžangą, už pristatymą. Prieš 3-4 e, mėnesius, vasario mėnesį, mes lankėmės jūsų patalpose vienoje. Ir naudodamasis progą norėčiau padėkoti Jums už svetingumą, už diskusijas, kurios vyko mūsų vizito metu. Žinau, kad e, ir e, čia yra ir kitų kolegų, kurie dalyvavo tame vizite. Iš tiesų, mums taip pat buvo labai konstruktyvi patirtis pamatyti, kaip būtų galima efektyviau išnaudoti jūsų agentūrą mūsų darbe Ir manau, kad visa tai padės mums ateityje e, stengiantis stiprinti mūsų bendradarbiavimą. Taip pat e, pamenu tas diskusijas, kurios vyko mūsų vizito metu ir norėčiau pateikti štai kokius klausimus. Ir pamenu, mes apie tai kalbėjome ir Vienoje. E, yra šiokia tokia svarbi tendencija, svarbi pokyčių vyksta valstybėse narėse matoma pažanga, sprendžiant konkrečias problemas konkrečiose srityse ir visa tai yra minima jūsų ataskaitoje, kai kurie svarbiausi elementai, kurie aktualūs ir mūsų darbe. Bet e, mes taip pat norime ir mums e, taip pat reikia konkrečių pasiūlymų, kurie būtų susiję su įsakytais komentarais Ir um, įdomu, ar jūs uh, ketinate kažką tobulinti šioje srityje, ar jūs planuojate mums pristatyti kokios nors gerosios praktikos pavyzdžių, kaip um, geriausiai gali būti dirbama ties tam tikrais klausimais, galbūt bus kokiu nors konkrečių pasiūlymų iš jūsų kaip agentūros. Ir antras mano klausimas yra jūsų tarnybos bendradarbiavimas, bendravimas su kitais. Pavyzdžiui, prieš mėnesį čia parlamente buvo pristatyta jungtinių tautų specialiojo pranešėjo ataskaita, vėlgi susijusi su pagrindinėmis teisėmis ir jų gyventinimu migrantų teisėmis Europoje. Ir buvo pateiktas konkrečių šalių Graikijos ir Italijos pavyzdys. Ir, kiek žinau, prieš metus ir jūs atlikote panašią studiją dėl Graikijos. Norėčiau pastirauti, ar jūs kaip nors bendradarbiaujate su kitomis agentūromis, rengiant įvairias ataskaitas konkrečiose srityse. Ar tai būtų naudinga jūsų agentūrai jeigu e, vyktų geresnis koordinavimas, ar jūs esate informuoti, ar e, specialusis pranešėjas informavo jūs apie e, savo atliekamą tyrimą, ar jūs mėginote ir savo nuomonę įsakyti, pateikti pastabų, Galbūt e, tokiu būdu jūsų darbas būtų naudingas ir e, visoms kitoms organizacijoms, kurios e, stengiasi nustatyti, kokia yra padėtis tam tikrose sritise. Dar kartą dėkoju už svetingumą, kai lankėmės vienoje ir dar kartą ačiū už jūsų darbą. Norėčiau jūs patikinti, kad parlamentas savo ruoštų taip pat deda labai daug pastangų tam, kad būtų uh, kuo veiksmingiau panaudojamas jūsų darbas, jūsų įdirbis, kurį užtikrinate kiekvienais metais, kiekvieną progą, kai to reikia. Ačiū labai. And, uh... Ačiū. Dar vienas um, narys, kuris buvo delegacijos sudėti, tai pane Senoka, prašom. Ačiū pirmininkė, Sveikinu pas mus atvyko pana Keram. Taip, aš buvau vasario mėnesį delegacijos sudėti. Vizitas buvo labai įdomus. Kol nenuvyksti į vietą, tai tikrai negaliu suprasti, kaip, kaip veikia visas mechanizmas. Mano supratimas veikia labai gerai. yra, aišku, tam tikrų apribojimų e, nulemtų teisės aktų reglamentuojančių e, veiklą. Turėtumėm išplėsti teisių taikymo sritį, ten yra problemų, kaip žinome. Ne, aišku, viskas priklauso nuo susitarimo su taryba, o ten trūksta ambicijų plėsti įgaliojimus, tad norėčiau tik sėkmės jums palinkėti. Nuo pat pradžių negalėjau dalyvauti, bet peržvelgiau išdalintą medžiagą Ir e, turėčiau klausimų dėl to, kas pateikta 34-33 puslapiuose dėl rasizmo ir atnės diskriminacijos. Jūs čia rašote, kad nėra daug domenų. valstybėse narėse apie rasistinius nusikaltimus, e, ekstremistinius, ksenofobinius nusikaltimus. Mes kaip e, na, parlamento e, nariai teikiame klausimus ir aš visai nesenai pateikiau na, e, klausimą diskusijos e, dėl rezoliucijos dėl uh, rasistinių ekstrem, ekstremalistinių dešinių nusikaltimų nuomonė ir mano klausimas būtų toks. Kaip jūsų nuomonė būtų galima gerinti tokių duomenų rinkimą kai kuriuose valstybėse narise, skaitant mano šalį Latviją. Čia ji nepaminėta, bet kiek aš žinau, registruojami tokie nusikaltimai, tačiau jūsų ataskaitoje tai e, neminima e, trečiojo lentelėje konkrečiai. Tad e, toks mano klausimas. Ačiū, ponas Bron. Iš visų teisių svarbiausia ir labiausiai pagrindinė yra politinė teisė, politinės teisės, bet to nebūtų politinių pokyčių ir demokratija negalėtų veikti. Ir čia labai svarbi žodžio laisvė, be jos e, negalimos e, diskusijos Na, o jūsų metinėje ataskaitoje žodžio laisvė praktiškai neminima. Aš bent jau negalėjau rasti nei vienos vietos. Kaip čia taip gali būti? Galbūt agentūra ar e, nariai nėra pasirengę gilintis. Tai na, esu tikras, kad agentūra nori, kad būtų žodžio laisvė. Tačiau yra, e, tarkim, kas kritikuoja tuos, kad išsako kraštutinės e, e, nuomonės, juos tokius žmonės demonizuoja. Ir jeigu kiltų abejonių dėl to, ką aš pasakiau, dėl tų žmonių, jūs galite tai rasti kaip tik tai to leidinio pabaigoje. Ačiū, kalba pane Metsola. Aš e, gan nesenai e, tapau parlamento nare, tad neturėjau galimybės nuvykti į e, agentūrą delegacijos sudėjusiu iš Maltos ir iš tiesų mane priblaškė tai, ką jūs paminėjote, kaip trūksta solidarumo su mano šalim dalyjantis atsakomybę. Ir norėčiau pratesti tai, ką sakė kolega Georgijos prieš porą minučių. Mano šalis susidaro įspūdis, kad Malta palikta e, viena susidoroti su migracijos prieglopščio e, našta. Ir e, jūsų ataskaitoje tai labai aišku, kad jungtinės valstijos buvo kur kas dosnesnės ir kur kas labiau pasirengusios padėti Maltai. Patekus iš šią bėdą politikams labai sunku pagrysti tai pačioje Maltoje. Ir aišku, būtų labai džiugu kad e, kada nors ateityje, jeigu e, ne šiandien, e, galėtumėt pasakyti, ką ketinate daryti, ką ketina daryti agentūra, kad padėtų mano šaliai. Kaip žinote, komisija atsijėmė uh, E, savo ankstesnį įsipareigojimą e, sukurti perkelimo ES viduje e, sistemą, nes taryboje pasipriešinimas yra, jūs kaip agentūra galite būti pačiam prieš akį, galite parodyti, kaip solidarumas turi būti parodytas tokiom šalim kaip mano, kad parodytume mums išrinkusiam piliečiam, kad darome kažką tai, kad išspręstumėm jų problemas. Ačiū. Ponas Klas. Ačiū pirmininkė. Kaip ir ponas Bronsas turėčiau klausimą susijusi su žodžio laisvė ir politiniu neutralumu, kurį reikėtų rodyti. 207 puslapį metinės ataskaitos e, prancūziškam variante matau, jog e, e, paminėta prancūziška partija, kurioje prašoma kaip antiimigrantiška, antimusulmoniška. Lygiai taip pat apibūdinama uh, E, Niderlandų laisvės partija. Jūs e, čia kalbate apie partiją, e, kurią remia daug prancūzijos rinkėjų, kadangi sprendžia problemas, kurių nesprendžia valdančioji dauguma. Tiesiog nekreipia į tai dėmesio. Yra ir kitų asociacijų kurios e, laiko tam tikrus klausimus e, tabu, tarsi jų nebūtų galima spręsti, tačiau reikia sprendimų tiem klausimam. Pagrindinėsio agentūra turėtų nepamiršti šitos problemos, jūs kalbate apie rasisminius nusikaltimus. Tačiau čia į krūvą suplakamos ir demokratiškos, ir nedemokratiškos partijos ir demokratiškai išrinktas partijas apibūdinate taip pat kaip rasistinės, kurios nieko bendro tarpusavį neturi. Turėtumėt apsiriboti konkrečių savo darbų ir nesikišti į politiką. Oui, merci, Monsieur le Président. Je n'avais pas l'intention d'intervenir, mais c'est après avoir entendu un certain. Ačiū pirmininkė. Aš e, neketinau pasisakyti, tačiau išklausus kolegų e, nusprendžiau pasisakyti ir aš. Visų pirmiausia, labai dėkoju agentūrai už nuveiktą darbą. Manau, kad tai bus tikrai e, labai vertingas įrankis mūsų darbe. Tame tarpe ir specifiniai siūlymai bus mums labai laimingi, e, labai naudingi. E, deja, mane stebina kai kurių kolegų pasisakymai. Mes šiandien visi čia puikiai žinome, kur slypi problemos. Ir, e, ir visi matome, kaip sunku daryti pažangą pagrindinių teisų srityje. E, atsakomybė yra labai aiški, tačiau kai kurios valstybės narės nenori daryti pažangos. Ir tai e, puikiai matosi jūsų išvadose. E, manau, kad tai, kad jūs atkreipėte dėmesį į kai kurius klausimus ir pono Mišelą pranešimo atžvilgių mes turėtume e, stengtis e, laikytis teisės aktų. Ir kaip mano greikų kolega taip pat minėjo, E, būtina ginti Europos emigrantų e, teisės. Tai yra vienas iš mūsų pagrindinių vaidmenų. Mes diskusijose praeitą savaitę Vengrijoje e, girdėjome dėl pastabų dėl demokratinio legitimumo Jeigu jūs prisijungite prie ES, jūs turite laikytis tam tikrų bendrų principų ir gerbti bendras vertybės. Tai būtina daryti visoje ES. Jūs pats pasakėte, kad yra žmogaus teisų teismo e, nutai, sprendimai, kuriuos būtina gerbti. Ir paskutinis pasisakęs e, sakė, kad demokratinis legitimumas nesusi, nesuteikia teisės e, tokiems pasisakymams e, ir vertinimams. Jeigu mes netaikysime taisyklių, e, tai būsim tampomi po teismus dėl žmogaus teisų negerbimo. Mes esame teisėtai išrinkti ir negalime pažydinėti teisės aktų ir įstatymų. Dabar norėčiau paprašyti e, mūsų svečių atsakyti į jūsų pateiktus klausimus ir aš norėčiau atsakyti į vieną klausimą pats. E, tai dėl e, nelydimų mažamečių E, atvykstančių į Europos e, Sąjungą padėtis. Visai neseniai lankiausi Švedijoje. E, socialinė prasme Švedijoje yra didžiulis socialinis dosnumas, tačiau mums vis dėlto sukėlė rūpesti tam tikrą naują tendenciją nepaisant to, e, kad e, imigrantai naudojasi e, šiomis teisės galimybėmis, vis dėlto daugumos vienų atvykstančių nepilnamečių teisės yra dažnai pažeidžiamos. Kaip mes galėtume spręsti šios didelės e, visuomenės grupės teisės visuomenės. E, nors mūsų laikas į diskusijai skirtas jau baigėsi, aš vis dėlto paraginsiu jūs išsamei atsakyti į klausimus. Prašau. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju už klausimus. Manau, suteiksiu žodį e, ponui Mortenui Kierum. E, E, kadangi jis e, labiau susipažinęs su mūsų kasdieniu e, agentūros darbu. Prašau. Dėkuoju už tiek daug konstruktyvių ir gerų klausimų, taip pat pastabų. E, žinau, e, kad mano kolegos esantys salėje užsirašo visus jūsų klausimus ir pastabas, į ką mes atsižvelgsime savo darbę ir rengdami kitas ataskaitas. Tačiau e, leiskite dabar E, trumpai atsakyti į jūsų klausimus. Visaus, e, visų pirmiausia, pono Vatsono e, mintis dėl metinės ataskaitos ir kaip mes galėtume padirbėti antrojo konstitucijos straipsnio atžvilgių. Visų pirmiausia, antrasis straipsnis yra pagrindinis e, teisės aktas reglamentuojantis mūsų e, veiklą ir aš manau, kad tai atsispindi metinėje ataskaitoje. E, tai taip pat atsispindi nesenuose diskusijose, taip pat ir ES taryboje. Aš manau, kad ateityje būsimose metinėse ataskaitose mes galėtume išsameu nušviesti klausimus susijusius su šiuo konstitucijos straipsniu. E, kad galėtume e, plačiau skleisti savo e, žinias ir išmanimą susijusi su antruoju straipsniu. Buvo tarybos reglamentas, e, kuriame sakoma, e, kad pagal e, klausimus susijusius su septintuoju straipsniu taryba gali prašyti pagalbos iš agentūros. Taigi tai taip pat padengia tam tikras mūsų agentūros e, veiklos sritis. Dėl etninių rusų diskriminacijos. Mes e, šią situaciją domėjomės 2008 ir 2009 metais buvo atlikta ta e, e, ataskaita apie mažumų padėtis. E, ši ataskaita apie mažumų padėtį bus kartuojama kas penkerius metus tam, kad parodytų esamą padėtį ir padėtų nustatyti mažumų padėties tendencijas, taip pat padėtų nustatyti, ar politika, e, valstybių narių politika turi kažkokį tai poveikį. Mes kartu su e, Lietuva kaip pirmininkaujančia valstybė surenksime konferencija e, skirta nusik... E, neapykantos nusikaltimų klausimams ir aš manau tikrai bus galimybių iškelti ir šiuos e, klausimus. Pono Paponikalajų klausimas. Kaip mes galėtume E, pateikti konkretesnių siūlymų. Tai jau nekartą ne aptarėme įvairiuose savo darbo baruose, minima tai ir metinėje ataskaitoje ir mes turime pažiūrėti, ką galime daugiau pasiūlyti E, žinoma, tai yra labai trapi pusiausvėra ir jūsų uždavinys daryti, formuoti politiką, e, skatinti sprendimus, o mūsų uždavinys pateikti sprendimus pagrindžiančią informaciją. Mes e, leidžiame daug lėšų kurdami agentūras, institucijas, e, todėl turime kaip galima e, produktyviau pasinaudoti tų agentūrų institucijų darbo rezultatais. Mūsų E, biure, mūsų agentūroje besilankiusi delegacija turėjo galimybę susipažinti išsameu su mūsų veiklos specifika. E, ir mes stengiamės suintensyvinti bendradarbiavimą su Europos taryba. Ankstesniaisiais metais buvo stebimas puikus bendradarbiavimas su kitomis ES agentūromis. E, buvo bendras susitikimas rugsėjo mėnesį su Europolu, e, Seipolu ir mm, kitomis organizacijomis. E, todėl tikimės, kad toks bendradarbiavimas tęsis ir ateityje. Dėl ponios Ždanoka pasisakymo. Kaip mes galėtume pagerinti situaciją? E, duomenų surinkimo srityje. E, e, mes šiuo metu renkame duomenys 12 valstybių narių dėl Romų padėties, yra pagrindiniai e, rodikliai e, numatyti ir tikimės, kad tai galėtų būti pagrindinis e, akstinas paskatinsantis rinkti duomenys ne tik Romų padėties klausimų, bet ir rasinės diskriminacijos srityje. Ir Mes e, nuolat e, prašome e, informacijos iš valstybių narių, kad galėtume pateikti platesnę išsamesnę informaciją apie pagrindinių teisų padėtį bei neapykantos nusikaltimus ir eilė valstybių narių bando susitarti dėl e, pagrindinių trijų parametrų, kurie galėtų sudaryti pagrindą nusikaltimų statistikai. Tai jau būtų e, didelė pažanga, kadangi nes tarp net tarp keturių valstybių e, dar nėra sutarta e, dėl duomenų palyginimo, kadangi jie duomenys renka skirtingais būdais. Todėl mes turėtume šiais metais sutelkti savo dėmesį ir pažiūrėti, kaip galėtume suvienodinti duomenų rinkimo principus, kad duomenys galėtų būti palyginami. Dabar dėl e, žodžio laisvės. Žinoma, mūsų agentūra e, pasisako visiškai už e, e, žodžio laisvę ir netgi tam skirtas tam tik specialus skirsnis nes visoje metinėje ataskaitoje stengiamės laikytis žodžio laisvės principų ir nušviesti visus aspektus e, ir per žodžio laisvės prizmę. E, taip pat, kas e, susiję, susiję ir su nus, neapykantos nusikaltimais. Ir žinoma, mes žvelgiame į žodžio laisvės metmenį ir kitose e, srityse, ne vien tik neapykantos nusikaltimų srityje. E, ponios Metzola e, pasisakymas. Ką mes galime padaryti solidarumo atžvilgiu, o ypač solidarumo kaip apsauginio režimo dalis. Mes matome, kad solidarumas, solidarumo komponentas yra labai e, svarbus elementas užtikrinant e, geresnę pabėgėlių e, padėtį ir čia solidarumas yra būtinas. Ir aš manau, solidarumas yra įmanomas. Aš galėčiau pateikti pavyzdžių senų istorijų iš 70-79 metų, e, buvo, kai buvo surinkta tarptautinė konferencija e, Ženevoje e, kai buvo aptariama Vietnamo pabėgėlių prieimimo klausimas. Ir taip puikiai pamoka, istorinė pamoka, ko, iš kurios mes galėtume pasimokyti solidarumo. Taigi, E, mes solidarumo klausimą e, keliame, tačiau situacija yra tokia, kokią jūs, kokią jūs paminėjote. E, pono Klas klausimas dėl žodžio laisvės ir demokratinio legitimumo. Mes tikrai nenorime abejoti demokratiniu legitimumu, kokia tai partija bebūtų. Mes nagrinėjame ne partijos legitimumą, o tai, kaip apsaugoti ir apginti etinės ir kitokias mažumas ir kaip tuos klausimus integruoti politinėje arenoje. Um, Ponios viešyje pasisakymas buvo daugiau komentaras dėl antrojo straipsnio ir jos jame minimų vertybių. Ir galiausiai e, gerbinimas e, pirmininkas iškėlė klausimą e, dėl nelydimų nepilnamečių migrantų galiu pasakyti, kad mes tikrai nesame patenkinti šią situaciją ir mūsų 2009 metų metinėje ataskaitoje e, buvo e, skirtas labai didelis dėmesys nelydimiems nepilnamečiams e, kai buvo stebimas didžiulis E, e, nelydimų nepilnamečių antplūdis, kurie buvo e, registruoti ir vėliau sistemoje kažkur tai pradingo, neaišku, kaip ar jie buvo įvaikinti, ar jie pradingo kaip organų donorai. Taigi situacija yra sudėtinga ir mes turėtume priimti tam tikras sistemas, e, kurios padėtų užtikrinti e, nelydimų nepilnamečių teis, teisės. E, dar vienas jautrus klausimas - tai vergystė ir nepilnamečių išnaudojimas Europos darbo rinkoje. Taigi manau, kad tai turėtų būti dar atskiras ir specialus aspektas. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti jums abiems už tai, kad atvykote į mūsų posėdį ir labai įsamei aptarėt kolegų užduotus klausimus. Kaip minėjau, netrukus kalbėsime jau apie kitą darbo tvarkės punktą, apie vizitą į vieną ir pabaigai dar kartą dėkuoju Jums. Ačiū. Uh, on point four. Uh, Ketvirtasis darbo tvarkės punktas. Pirmininkas manęs paprašė. Žinoma, tas klausimas yra susijęs. Uh, tai yra delegacijos ataskaitos pristatymas. Delegacija lankėsi vienoje agentūroje, jai vadovavo pirmininkas ir taip pat dalyvavo kolegos Papa Nikolau, ponia Ždanoka Ulrike Lunačiak taip pat dalyvavo kaip lydinčioji narė. Pirmininkas manęs prašė pasakyti, kad delegacijos tikslas buvo įsimei pasikeisti nuomonėmis dėl strateginių prioritetų agentūros veikloje 2013 metais galima tolesnį bendratarbiavimą tarp agentūros ir Europos parlamento prieš prasidedant teisėkuros procedūrai ir jos metu bei agentūros pagalba parlamentui atsižvelgiant į naują daugiametę metę programą 2013-2017 metams. Delegacija susitiko su agentūros direktoriumi, departamentų vadovais ir vyriausiaisiais ekspertais bei NVO ir žmogaus teisų apsaugos institucijų atstovais, kurie bendradarbiauja su agentūra. Projektų vadovai ir ekspertai pateikė įsamei pristatė svarbiausius agentūros projektus tokiamis temomis kaip smurtas prieš moteris, LGBT asmenų patirtis, žydų bendruomenių padėtis, apriepiant devynias šalis. Taip pat delegacijai buvo pristatyti e, tyrimo dėl migrantų atvykstančių prie jas išorinių sienų rezultatai. Delegacija pabrėžė, kad e, reikia agentūrai nuolat e, kartoti tokius e, tyrimus, kad nustatytų, kokios tendencijos vyrauja pagrindinių teisų srityje, kad agentūra vaidintų itin svarbu vaidmenį stebint kritinės situacijas, stebėtų ekstremizmo rizika ES ir kiti dalykai taip pat buvo aptarti. Taip pat buvo aptartas klausimas, kad agentūra galėtų teikti ekspertinių patarimų, ypač tokiuose srityse kaip sienų valdymas, prieglopstis, procedūrinės teisės, duomenų apsauga, diskriminacija ir, kaip minėjo šiandien kalbėtojas, Romo integracija. Taip pat e, kalbėta apie tai, kad EP e, galėtų apsvarsyti galimą agentūros vaidmenį stebint ekstremizmo apraiškas ir neapykantą pagristas kalbas ES. E Po to buvo taip pat apsikeista nuomonėmis e, su Austrijos NPO ir organizacijų atstovais. Jau netrukus reikės e, perėti prie kitų darbo tvarkės punkto. Pirmininkas manęs paprašė būtent taip pristatyti šią, šį pranešimą. Jeigu turite kokiu nors pastabų, prašau labai trumpai. Jeigu ne, galėsime judėti toliau. Labai ačiū. Labai ačiū Jums dar kartą. Thank you. Very well, ladies and gentlemen, point five we'll move to. Kągi, ponios ir ponai, penktasis darbo tvarkės punktas. Debesų kompiuterijos potencialo panaudojimas Europoje. Pranešėja Judith Serčintinė žaliųjų frakcijos vardu. Uh, Libė komiteto posėdėje gegužės 29 dieną buvo um, pristatytas nuomonės projektas, uh, ponės Argentinė tai padarė ir buvo pateikta 54 pakeitimai. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai, po to uh, nariams, kad įvyktų diskusija. Po to žodis bus suteiktas komisijai, tikiuosi, kad ji galės pakomentuoti um, pateiktus pakeitimus. Taigi, Džiulis, prašom. Taip malonu, kad šiandien pirmininkaujate jūs. Labai ačiū. Jau vasara ir mm, nežinau, ar bus čia per daug kokių nors pastabų, bet be tų 54 pakeit, pateiktų pakeitimų taip pat e, į mus kreipėsi prizm ir tempora e, dėl tam tikrų pakeitimų, dėl uh, per naktį įvykusių e, pokyčių ES duomenų apsaugos ir duomenų rinkimo srityje. Taip pat e, šiek tiek pasikeitė nuomonė ir į e, mano pranešimą debesų kompiuterijos klausimų, bet uh, Buvo pateikta pakeitimų, taip pat ir šešėlinių pranešėjų, kurie leistų mums užtikrinti mūsų piliečių apsaugą ne tik nuo nusikaltelių kibernetinėje erdvėje, bet ir nuo galimų grėsmių iš trečiųjų šalių ir mūsų vyriausybių renkant duomenis. Aš jau išplatinau kompromisinių pakeitimų projektus e, kolegoms e, ir iš tų 54 pakeitimų, kurie buvo pristatyti, dauguma buvo labai konstruktyvūs ir mes pasistengsime juos įtraukti į kompromisinius pakeitimus. Daugelis pakeitimų yra pagristi tais pačiais dalykais ir tai atsižvelgta rengiant kompromisinius pakeitimus. Nu, norėsiu išgirsti jūsų nuomonės, ar e, jūsų nuomonė, jūsų pastabas atsižvelgta kompromisiniuose pakeitimuose ar ne. Galutinius e, pakeitimų variantus pateiksiu po e, vasaros atostogų, bet yra vienas pakeitimas, tai yra pakeitimas 40 5, kuri pateikė ponas Papnikolau ir ponia Gabriel e, dėl intelektinės nusavybės teisų paisimo. Aš patarčiau neįtraukti šio pakeitimo, nes manau, kad tai prieštarauja mano pranešimo tikslui, nes aš uh, skatinu atvirumą, skaidrumą, noriu paskatinti diskusijas aktą klausimų e, ir parlamentas baigė tas diskusijas balsuodamas prieš aktą. E, taip pat e, noriu kai ką patikslinti dėl 46 pakeitimo, kurį pateikė Markos Kurija ir 47 pakeitimo, kurį pateikė Lorenzo Fonzana, skiriant daugiausiai dėmesio uh, rizikingam naudojimui arba vaikų apsaugai e, skaitminėme pasaulyje. Norėčiau tiesiog e, pastikslinti, pasiteirauti kolegų, kaip turėčiau suprasti šiuos pakeitimus. Jeigu kolegų čia bus, jeigu ne, reikės vėliau tai aptarti, e, ar reikėtų į tai žiūrėti kaip į uh, su vaikų seksualiniu išnaudojimu internete. kovos srityje. Tai tokie būtų mano komentarai, pirminkė. Ačiū labai. Dabar kreipsiuos į šešėlinius pranešėjus. Pirmiausia, Aksel Bos. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū, pirminkė. norėčiau iškelti kelis klausimus. Pirmiausia, nuo, pradėsiu nuo pakeitimų pasiūlymų. Dėl 28 pakeitimo, ponios Eiffelt, e, tai yra puikus pakeitimo pasiūlymas ir manau, kad e, bet kuriuo atveju turėtume į jį atsižvelgti. 23 pakeitimas. Ponios Hankis, e, čia ne viskas galbūt yra naudinga. Pavyzdžiui, E, taip pat, e, tarkim, 13 pakeitimas, e, kurį pateikė pati pranešėja ir 36 pakeitimas, ponios Sipa. Rezoliucijos, kurios yra patvirtintos ir kurios yra ten minimos, yra savaime suprantamos. Ir tai turi būti traukiama į patį reglamentą. Manau, kad čia nereikėtų kalbėti apie dalykus tiesiog šiaip savo, kad juos paminėtume. Visą tai gali būti reglamentuota reglamente. Kas dėl e, pranešėjus minėto 46 pakeitimo, manau, kad jis, e, jo tinkamesnė vieta būtų pačiame reglamente, o ne šiame pranešime. Nes būtent ten reikia reglamentuoti tinkamai duomenų apsaugą ir tai turėtų būti vienintelė vieta, kur tai būtų daroma. Kas dėl um, kitų pakeitimų pasiūlymų, manau, kad antrasis pakeitimas yra labai e, geras, kas dėl 21-26 pakeitimų, manau, kad reikėtų geriau čia viską suskirstyti dėl e, sisteminių priežasčių. E, toliau 43 pakeitimas. Manau, kad būtų aiškiau ir geriau uh, ne tik komisijai numatyti pareigą saugoti pagrindinės teisės. Jeigu norime tai užtikrinti, tai turi būti užtikrinama aukščiausių lygmenių ir tai irgi kaip ir savaime suprantama. Žinoma, administracijos institucijos turi taip pat visų pirma paisti šių vertybių ir vargu ar mes turėtume dar atskirai apie tai kalbėti. Dėl 43 mm, pakeitimo manau, kad jį būtų galima atsižvelgti. Dar 48 taip pat. Manau, kad tai, kas yra siūloma, yra gana protinga, nes aš pats tai pasiūliau. Pranešėjų paminėjo klausimą, kurį ir aš norėjau minėti dabar dėl antrojo A pakeitimo, dėl ketvirtojo pakeitimo, dėl prizm ir kitų panašių dalykų. Na, plenarinė, plenarinėje sesijoje ką tik buvo patvirtinta rezoliucija šiuo klausimu ir manau, kad neturėtume to paties kartoti šiame tekste bet e, galbūt galima būtų pateikti aiškę nuorodą į tą rezoliuciją, galbūt preambulėje, bet nesikartoti pačiame tekste. Tiesiog reikia atsižvelgti į plenarinės sesijos metu patvirtintą rezoliuciją ir jos laikytis. Kas dėl antrojo A naujo pakeitimo, kompromisinio pakeitimo, manau, kad reglamentas yra tinkamesnė vieta e, šiam klausimui išdėstyti nei šis pakeitimas. Ačiū, ponė Sipel. Ja, dank, so sehr... Ačiū, pirmininkė. Nenoriu leistis į detalės, kalbant apie konkrečius pasiūlymus, bet norėčiau atsakyti kolegai. Taip, kai kurie dalykai savaime suprantame, tačiau jeigu iš teisinių tekstų išimtumėm viską, kas savaime suprantama, Arba jeigu išimtumėm tai, kas kažkur tai kitur pasakyta, tai mūsų teisiniai tekstai būtų pernelyg e, trumpi, man atrodo, nėra blogai skirtingose kontekstuose kart, kartoti kai kurios dalykus. Vien dėl, e, vien dėl to, kad kažkas galvoja, kad tai savaime suprantama, tai nereiškia, kad visiems tai savaime suprantama. Tai nemanau, kad pasikartojimas e, yra visuomet blogai. Nemanyčiau, kad ir sankcijų paminėjimas būtų blogas dalykas, kadangi tai šiek tiek skiriasi nuo tų temų, kurias paprastai nagrinėjame. Nes kyla klausimas, kur yra tas vadinamasis debesis. Pasirodo, kai kurie paslaugų teikėjai saugojo duomenis ne vienoje saugykloje, upiklyje, o keliose e, vietose. Ir e, e, tarkim, atrodo, tai pagrista yra, nes yra daromos rezervinės kopijos. Tais atvejais, kai kiltų problemų, bet tai gali sukurti ir kai kurias kitas problemas. Na, taip galima sakyti, kad priemame rezoliuciją panašių klausimų, tačiau rezoliucija yra rezoliucija, ten nėra numatyta konkrečių žingsnių veiksmų. Uh, Manau, kad e, šie pakeitimai akcentuoja e, kitus aspektus. Šia kalba eina ne tik tai apie domino apsaugą, nes, pavyzdžiui, slaptosios tarnybos naudojasi visai kitokią veiklos sistemą, e, tiesiog paima duomenis. Junktinėse valstijose dabar kalbama apie tokią sistemą, kad būtų galima tiesiogiai gauti prieigą prie telekomunikacijos bendrovių duomenų. Tai visai kitas klausimas e, ir manau, kad e, tai e, reikėtų atskirai nagrinėti. Kadangi, kai kalbame apie nuotolinę komp kompiuteriją, nedomino apsauga problema. Programa yra programa. Tai reiškia, kad kai kuriuose valstybėse leidžiama tokia prieiga, e, kurios mūsų nuomonė neturėtų leisti. Tai aš tik tai norėčiau padėkoti pranešėjai, kuri atliko didžiulį darbą, kad apjungtų čia įvairias nuomonės. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ji labai e, daug dirbo, kad e, aiškiau pateiktų nuotolinės debesijos pačią sampratą ir tai mums labai padėjo. Čia kalbama apie vairius nuotolinės kompiuterijos aspektus ir kalbama apie e, motivuotus poslinkius. Ačiū, ponas Trentefilikas. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Jie sakė, kad tai vis svarbiau atsižvelgiant į prism skandalą, atsižvelgiant į tai, kas dabar vyksta. Taip pat e, norėčiau pritarti poniai Sipel dėl paaiškinto požiūrio, dėl kompromisinio pakeitimo bendrai e, paėmus pritariu kompromisiniams pakeitimams, nes manau, kad čia kalbama apie ateityje laukiančius iššūkius, uh, apie nuotolinės kompiuterijos riziką, pavojus vartotojams, taip pat e, džiugu matyti e, pastraipą e, skirtą problemai susijusiai su stambaus masto stebėjimo vykdoma kitų valstybių valdžios institucijos. Ir, Ir nors sprendimas galbūt nėra visiškai aišku, bet problema aiškiai akcentuota mano ir mano kolegų pateiktose pakeitimuose. Uh, Konkrečiai kalbu apie na, tą e, vietą, kad vartotojai turėtų būti aiškiai e, įspėti, jeigu yra pavojus, kad e, trečių valstybių valdžios institucijos gali vykdyti sėkimą. Kalbant apie naujus poslinkius, galbūt pateiksime papildomų pakeitimų, tačiau bendrai paėmus manome, kad nuomonė turėtų būti aiški, glausta turėtų būti nurodyti mūsų prioritetai. Ačiū. Dabar norėčiau sutikti žodį komisijai jūsų pastabos, pane Vadeka, jeigu neklystu. Atsiprašau, vienas, kuris iš komisijos atstovų galbūt galėtų turėti žodį. Kalbėsiu generalinio direktorato Connect vardu. Mano kolegės Vanios Vadėkos nėra šiame posėdyje. Galiu paminėti jūsų komitete anksčiau vykusi posėdį, ten kalbėjom kiti mano kolegos. išsakytos nuomonės e, tebe galioja, galiu tik tai pakartoti. Jas, manau, dėl kitų dalykų galėsiu e, perduoti žodį savo kolegoms iš Teisingumo generalinio direktorato, nes e, daugelis nuomonės pakeitimų yra susijęs su domenų apsauga. Ačiū, pirmininkė konkrečių pastebėjimų dėl pakeitimų neturime. Kaip kolega sakė, galime tik tai pasakyti, jog džiaugiamės diskusijose pasiektų rezultatų. Žodis pranešėjų su pastabos dėl to, ką išgirdote. Ačiū. Manau, panė Sipel labai iškalbingai pasakė. Uh, šiuose diskusijose dabar nėra tokio dalyko kaip savaime suprantama. Manau, kad e, reikėtų ir toliau tai konstatuoti, nors galbūt kai kas galvoja, kad savaime suprantama, kad duomenis e, e, vadinamosiose debesėse reikia sau, apsaugoti. Mes turime užtikrinti, kad būtume pasirengę šiom naujom technologijom, tokiam naujoviškam darbui, nes tai pakeis kaip uh, su duomenis, duomenim tvarkosi piliečiai, įmonės, e, val, valdžiakiai, tai nuo tokiais verslo modeliai. Jeigu reikia konstatuoti tai, kas savai mes suprantama, tai ir turime daryti, be to neturėtumėm bijoti kartkartėmis pakartoti savo nuomonę, kadangi uh, prieš pusmetį rengdami nuomonę nebūtume mane, kad nuotolinė kompiuterija tokia aktuali kaip dabar yra. Tai aišku, atsiranda naujų požiūrių. Um, vyksta istoriniai pokyčiai ir mes prisitaikome prie to, tai yra naudinga. Bet aš vis dėlto peržvelgsiu praeitos savaitės rezoliuciją, pasižiūrėsiu, ar, ar tai, ką mes rengiame, atitinka e, ją, ja, nebūtinai perimsiu tai, kas ten yra, bet e, tiesiog pasižiūrėsiu, ar nesikerta tie du dokumentai. Toliau, dėl e, papildomų pakeitimų, ponė Trentafilidės, bijau, kad terminas jau praėjo, bet ne, nežinau, galbūt ties kompromisais dar būtų galima padirbėti. Ačiū. Ačiū dėl terminų. 16-17 e, rugsėjo bus balsuojama dėl nuomonės projekto šiame komitete. Ačiū pranešėjai, norėčiau visiems priminti, kad 17 val. bus balsuojama, tad prašau pasirūpinti, e, kad e, jūsų viršininkai arba jūs patys turėtumėt su savim balsavimo korteles 5 val. Toliau šeštas darbo atvarkės punktas, 14 biudžetas. Šios nuomonės rengėjas yra Janas Mulleris, tačiau suprantu, kad Sofi um, pristatinės nuomonę jo vardu. Pirmiausia, žodis komisijos atstovui, galbūt galėtumėt e, biudžeto projekto, pristatyti biudžeto projekto elementus aktualius mūsų komitetui, o po to sutiksiu um, žodį kalbėti pranešėjo vardu. Ačiū pirmininkė už galimybę pristatyti 14 metų biudžeto projektą. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti, koks buvo e, kontekstas rengiant biudžeto projektą. Galbūt galėčiau e, paaiškinti, kokie buvo e, mūsų darbo apribojimai. Pirmiausia, reikėtų akcentuoti, kad kaip ir praeitais metais biudžeto projektas buvo rengiamas taupimo dvasia, viršutinės ribos mažinamos, atsižvelgiant į ekonominę situaciją, reikėtų e, taip pat akcentuoti ir e, tai, kad e, vyksta, tebe vyksta dėrybos dėl daugiametės finansinės programos ir todėl aplinkybės gan neįprastos ir atsižvelgiant į daugiametę finansinę e, programą, tai kas yra teikiama biudžeto e, institucijai yra susiję su tuo, kas pasiekta per dėrybas ir E, bet, bet kokie pasikeitimai dėrybo e, metu reikš koregavimą ir tai e, reiškia, kad bus teikiami taisomieji raštai dėl biudžeto projekto, tai turėčiau akcentuoti. Dar kitas dalykas yra teisinės pagrindas, kalbant apie prieglapščio ir migracijos fondą, vidaus saugumo fondą, e, kalbant apie teisingumo ir pilietybės e, programą, kurią e, kūruoja teisingumo generalinis dekratas, į tai atsižvelgta. Dabar kaip tik tai diskutuojama apie teisinę pagrindą ir kai kurie klausimai dar neišspręsti, o tai gali turėti pasiekmių biudžetui. Pavyzdžiui, metinis iš anksinės finansavimas, čia galimas tam tikras poveikis. Tam skirta daug dėmesio. Buvo pasiūlyta pakoreguota, racionalizuota struktūra, atsižvelgiant e, į komisijos įsipareigojimą teikti biudžeto institucijai E, skaidresnį e, pasiūlymą, labiau susitelkiant į teikiamą informaciją, tai padaryta. Ir manau, kad e, tai atsispindi atspindi konkrečius naujo teisinio pagrindo tikslus. Tai mūsų supratimu teigiamas poslinkis. Galiausiai tai, kas teikiama decentralizuotom agentūrom, biudžeto E, eilutės skirtos tų agentūrų išlaidoms. E, e, tai, į tai atsižvelgta, konkrečiai kalbant apie trečią eilutę. Ten kalbama apie asignavimus mokėjimam ir įsipareigojimam. Tai pirmiausia, kalbant apie naujas programas, kalbant apie įsipareigojimus, joms komisijos pasiūlyme yra nurodytos sumos atsižvelgiant į daugiametę finansinę programą. Ir tai pakoreguota atsižvelgiant į e, praeito vasario tarybos išvadas ir birželio 27 e, dieną tam e, pritarė taryba. Ir taryba, parlamentas pasiekė susitarimo Toliau, asignavimo, akcinavimai mokėjimams labai e, atsargiai numatomi. Ten tiesiog yra minimumas tam, kad būtų galima vykdyti e, naujas e, programas, taip pat toliau tęsti jau turimas programas 2014 metais. Atsižvelgta į tai, kad nauja programa gali, gali būti patvirtinta E, pavėluotai, todėl yra numatyti daliniai mokėjimai naujom programom 14 metais. Dabar deramas e, dėl iš ankstinio e, finansavimo ir tai turės poveikio asignavimams mokėjimams 14 metais. Toliau agentūros. Čia komisijos pasiūlymas tik orientacinis pagal agentūras ir pagal e, eilutes, kaip numatyta DFP. Toliau. Siekiame peržiūrėti tą e, lygmenį, kuris siūlomas dėl ES e, e, indėlio dėl finansavimo skirto agentūrų personalui. Numatomos trys kategorijos. Jau susiformavusiam agentūrom komisija siūlo išaldyti 14 metų asignavimus 13 metų lygmenį. Toliau yra agentūros, kuriom e, teisėkuros institucijos suteikia naujų funkcijų, pavyzdžiui, tai būtų Frontexas. Ir čia e, e, komisija laikosi šiek tiek kitokio požiūrio, taip pat kitoks požiūris įtaikomas naujom agentūrom. Manėme, jog reikėjo reikėtų numatyti papildomą finansavimą tom funkcijom vykdyti. Toliau trečia eilutė - decentralizuotos agentūros. Čia numatomas padidinimas 4,5 procentų palyginti su 13 metais. Reikėtų pabrėžti, kad finansavimas padidinamas dėl to, kad e, yra kuriamos, e, sukuriama agentūra. Tad e, tiek, pirmininkė. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Sofijai Intvel Jandemulder vardu. Ačiū, pirmininkė. Ponas Mulderis atsiprašo, kad jis negali šiandien dalyvauti mūsų posėdėje, kadangi vienu metu negali būti dviejose vietose, šiuo metu jis yra kitame svarbiame susitikime. E, Birželio 26 dieną komisija pristatė 14 metų biudžetą, kaip nuomonės e, e, autorė Libės komiteto autorius Libė komiteto vardu E, jis e, siūlo 8,9 procentų asignavimų mokėjimams. E, labai sunku išreikšti poziciją dėl biudžeto, tačiau ponas Jan Mulleris pasisako už komisijos e, nuomonę, e, kad ES biudžetas turi būti naudojamas efektyviai, e, kuri manoma būtina didinti bendradarbiavimą ir dalintis užduotimis. Būtina solidarumas migracijos ir prieglopščio srityje ir ES biudžetas turi parodyti pasiryšimą ir valstybių narių dalyvavimas turi būti. Būtinas, būtinas būtina skirti atitinkamas lėšas pagrindinių tikslų įgyvendinimui. Dėkuoju. Keller. E, pone Keller. Prašau. Ačiū labai, ačiū pranešėjui, taip pat komisijai e, už nuomonės projektą, kurį mes turime prieš save ant stalo. Aš tik tai norėčiau e, e, pabrėžti, kad punktas numeris 2 yra labai e, vertingas ir labai svarbu. Ir biudžetinės procedūros yra visada sunkios, kai nėra dar tarybos pareiškimo. Aš turėčiau dvi pastabėlės dėl nuomonės projekto. Visų pirmiausia, trečiasis punktas turėtų mm, paminėti būtinybę e, sukurti pridėtinę vertę e, kiekvienam išleistam eurui. Valstybės narės atrodo e, naudoja valst... ES lėšas E, ir jos e, turi, e, tas pinigų panaudojimas turėtų kurti europinę pridėtinę vertę. Antroji pastabėlė dėl penktojo punkto. Nelabai suprantu, kodėl čia išskiriama Frontex agentūra. Nes tai yra puiku puikus e, pavyzdys, e, kaip e, lėšos buvo išleistos Eurosūro atveju. Tai pavyzdys, kai lėšos buvo išleistos be Europos parlamento sutarimo. O, o kaip ASO? Ketvirtajame punkte E, jeigu tai e, numatoma kaip prioritetas, mes turime numatyti ir lėšas. E, jau Frontex ir taip gauna nemažai lėšų. Tai tokios būtų mano pastabos ir aš tikiuosi pranešėjas su jumis sutiks. Dėkoju, ponas Dijas Demera. Ačiū pirmininkė. E, norėčiau keletą pastabų e, ponios Hormai e, vardu. Pirmiausias dalykas, ką jį norėtų pasakyti, tai padėkosiu ponui Mulderiui už tokį puikų projektą. Ji pritarė pranešėjo nuomoniai dėl 3 procentų mažinimo. Ir e, pritarė ponui e, Mulderiui e, dėl agentūrų, kurios turi operatyvinės funkcijas. Ir šiuo požiūriu turėtume paminėti ne tik Frontex, bet ir Europolą tai nėra e, m, trečioji antraštė. Yra ir kitų agentūrų, kurios gavo mažesnį finansavimą. Taip pat reikėtų paminėti tą faktą, kad nepriimtas dar naujas teisinis e, pagrindas ir biudžeto dėrybos dar vyksta. Ir šis paketas turėtų būti priimtas kaip galima greičiau. Dėkoju. Ačiū. Ar yra norinčių pasisakyti šiuo klausimu? Prašau, kitų frakcijų atstovai. Ar jūs norite kažką pasakyti? Gal komisija? Jūs atrodote, atrodo taip pat nenorite pasisakyti. Puiku. Tuomet e, rūpiučio 28 dieną 12 valandą yra e, pakeitimų e, pateikimo terminas, jeigu komitetas sutiks pakeitimus priimti tik tai anglų kalbą. Jeigu ne, tai pakeitimų pateikimo terminas yra 14 rūpiučio, kad būtų laiko išversti. Aš tikiuosi kad sutiksime, kad pakeitimai būtų teikiami tik tai anglų kalba, nes priešingų atvejų sugadinsime savo atostogas ir turėsime e, dirbti, kad galėtume pateikti pakeitimus iki rūpjūčio 14 dienos, o balsavimas vyks e, rugsėjo 5 dieną. Dėkuoju Jums. Dabar turėčiau trumpą PAM sustabdyti komiteto posėdį, kadangi balsavimas vyks lygiai 5 valandą. Dėkuoju. We will be moving to the vote in one minute's time. Po minutės pradėsime balsuoti. Ačiū. Okay, ladies and gentlemen, I hope you've got your um, cards and... Ačiū, ponios ir ponai, tikiuosi visi turite savo korteles, balsavimo korteles, darysiu prielaidą, kad turite. Ir dabar galime pradėti mūsų balsavimą. Elektroninis identifikavimas ir patikos paslaugos elektroniniams sandoriams vidaus rinkoje. Pranešėjas Jens Rodė ir siūlau iš karto pereiti prie balsavimo. Imko ir Itrė e, pagal 50 taisyklę yra kompetentingi. Imko balsuos rytoj. Turite balsavimo sąrašus, galime pradėti. Prašau sekti. Mm, aš ne taip greitai gal skaitysiu kaip jūsų įprastas pirmininkas, bet tikiuosi viskas gerai pavyks. Pirmiausia, 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesta. 61 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 62 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Penktasis pakeitimas. Už. Prieš susilaikė. Man atrodo, kad patvirtintas pakeitimas. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Okay. Gerai. Baigiame valsuoti. Už 18 prieš 14. Taigi patvirtinta. Ačiū. Šeštasis pakeitimas, kas už. 63 atkrenta. Taip, 63 pakeitimas atkrenta, dabar šeštasis pakeitimas. Jis irgi atkrenta. Taip, ar teisingai? I'm being told by the secretariat that we have to vote amendment 6. E, turime balsuoti dėl šeštojo pakeitimo. Dėl šeštojo pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta, manau. 64 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 65 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta Patvirtinta. 66 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 67 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 68 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 69. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 70. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Kompromisas numeris vienas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 72. Dabar kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atrodo panašiai balsuokime elektroniniu būdu. 72. Okay, vote is... Baigiame balsuoti. atmesta. 21 prieš, 14 už. Ačiū. Dabar 73 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? A, taip, reikėtų balsuoti dalimis dėl 73 pakeitimo. Atsiprašau, sako pirmininkas. I don't have that on my sheet, 73 split. Okay, thank you. Gerai, ačiū. Dėl 73 pakeitimo balsuokime dalimis. E, to prašė žalieji. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ačiū. Kitas aštuntasis pakeitimas, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Atrodo atmesta. 74 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atrodo atmesta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 76 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau dešimtasis pakeitimas, dar kartą balsuojame dalimis, kaip prašė žalieji, pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė. Balsuokime elektroniniu būdu. All done? Visi balsavo. Baigiame balsuoti. 21 už, 16 prieš. Ir antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 11 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pat, pat, patikrinkime elektroniškai dėl dvyliktojo pakeitimo. We all voted. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atrodo viskas aišku. 23 už, 14 prieš. Patvirtinta. 78 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau antrasis kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 79 atrodo toliau. E, kas už? Prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 81. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 80 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 82. Kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime elektroniškai. 82. Okay, vote closed. Baigiame balsuoti. 23 už, 14 prieš. Patvirtinta. 83 yra toks pat. Mm, ir dėl 14 taip pat nereikėtų balsuoti. Taigi toliau trečiasis kompromisinis. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Kom, ketvirtasis kompromisas. Kas už, Oh, okay. 86. 86 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Toliau penktasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atrodo atmesta, bet pasitikrinkime. Šešioliktasis pakeitimas. All, all voted closed. Visi balsavo, baigėme balsuoti. Ar galėtumėte rankas dar kartą pakelti? Na, 9 e, už, akivaizdžiai atmesta. 89. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atrodo patvirtinta. 17. pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 90. Kas už? prieš, susilaikė, atrodo patvirtinta. 18. Kas už, prieš, susilaikė, atrodo taip pat priimta. 91. Kas už, prieš, susilaikė, Pasitikrinkime šitą dėl 91-ojo elektroninių būdų. Okay, all voted. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 15 už, 21 prieš. Atmesta. 92 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 93 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atrodo atmesta taip pat. Šeštasis kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 97 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 98 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta taip pat. 19 ir 99 pakeitimai, e, jie vienodi, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Šimtas pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atrodo atmesta, bet pasitikrinkime dėl 20 pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Gerai, kad patikriname 19 už, 18 prieš. Patvirtinta. 102 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 103 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 104 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 105 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 106 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 107 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 108 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 25. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 26. Pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 109. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 27 ir 110 pakeitimai vienodi. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta Patvirtinta. 111. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 28 ir 112 pakeitimai vienodi. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime. 28 ir 112. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 18 už, 19 prieš. Well, strictly speaking, when you've done the vote. Na, mm, griežtai kalbant, jeigu jau balsavote, tai viskas. Ar galime pakartoti? Ne, ne, aš kišių neimu. What does she mean? If colleagues agree... Jeigu kolegos neprieštarauja, galime pakartoti balsavimą. Puiku. Pakartokime 28 ir 112. Kas už? Elektroniniu būdu. Taip, prašom balsuoti. Visi balsavote. Baigiame balsuoti. 21 už 16 prieš. Kai kas atrodo pakeitė nuomonę. Patvirtinta. Gerai, toliau 113, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 114, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 29, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 30 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 115 kas už, prieš, elektroniškai balsuokime dėl 115, prašom. Everybody voted. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. 16 už 21 prieš atmestą. 116. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 117. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 31. Kas už? Prieš. Patikrinkime. 31 pakeitimas. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. 22 už, 15 prieš. Priimta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 33 ir 118 pakeitimai vienodi, kas už, prieš. Elektroniniu būdu patikrinkime balsavimo rezultatus. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Taip patvirtinta. 21 už 17 prieš. 34 pakeitimas. Kas už? Kas susilaikė? Ne visi atrodo balsuoja. Patikrinkime rezultatus. 34 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Tai prašau visų tinkamai kelti rankas. Atmesta 29 prieš 9 už. Toliau 119. Accepted, we do a block. Nuo 119 iki 122. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Ačiū. 35. Kas už? kas prieš, kas susilaikė. Patikrinkime 35 pakeitimas. Voted. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Hm. Atmesta 28 prieš, 9 už. 123 pakeitimas. Kas už? Dar vienas blokinis balsavimas nuo 123 iki 131, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta, priimta. 37 Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime dėl 39-ojo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 22 už, 16 prieš, patvirtinta. Kitas blokas nuo 133 iki 141 intinai, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Aštuntasis kompromisinis pasiūlymas. Kas už, kas prieš. Patikrinkime aštuntąjį kompromisinį pakeitimą. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 23 už, 15 prieš, patvirtinta. Taigi dabar, atrodo, pereiname prie 142. Nuo 142 iki 144 blokų balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 145 blokas e, iki 147, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Toliau konstatuojamosios dalis. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patikrinkime rezultatus. 43 pakeitimas. Visi balsavote, baigiame balsuoti. 17 už, 21 prieš, atmesta. 44, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 46. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 47. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Patikrinkime dėl šito pirmojo pakeitimo. Everybody voted. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta 19 už 19 prieš. 48 atkrenta, 49 dabar kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 50 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, 52, kas už, kas prieš, patikrinkime dėl 52 pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 17 už 20 prieš atmesta. Septintasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atrodo patvirtinta. Patikrinkime gerai dėl trečiojo pakeitimo. Kodėlgi ne? Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 21 už, 17 prieš, patvirtinta. 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 58 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš. Patikrinkime dėl ketvirtojo pakeitimo. Baigiame balsuoti. Aštuoniolika už, septyniolika prieš. Patvirtinta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Ir dabar, naudodamiesi kortelėmis, balsuokime dėl viso pranešimo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 34 už, keturi prieš, niekas nesusilaikė, labai dėkoju. Ar balsavimą galime baigti? Ačiū už dalyvavimą, ponios ir ponai. Um, if everybody could take their seats again for the next um, uh, point on the agenda. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto, teskime darbą iš karto. To time here. Okay. Well, we're now dealing with point 8 on our... Aštuntas darbo tvarkės klausimas. Libe delegacijos apsilankimas Graikijoje 12 spalio 28-31 svarstysime delegacijos ataskaitos projektą. Kolegos, kaip žinote, Birželio 19 komitete keitėmis nuomonėmis su Graikijos piliečio apsaugos ministro pono Dendijas ir po šios diskusijos kaip tik delegacija parengė ataskaitą. Dėja, delegacijos pirmininkas, kaip anksčiau girdėjom, negalėjo šiandien atvykti į posėdį ir uh, Pone Weber maloniai sutiko pristatyti delegacijos ataskaitą. Atsiprašau, vis dėlto ne pane Weber, pane Vikstrium. Man buvo sakyta, kad pane Weber pristatinės, bent jau tą pačią raidę prasideda pavardė. Tai galbūt tuomet pirmiausia žodis poniai Vikstrium, kad jį pristatytų delegacijos ataskaito, po to vyks diskusija. Ačiū pirmininkė, Ačiū už tai, kad pirmininkavote posėdžiui. Naujovės visada sveikintinos Libė komitete. Kalbėsiu Jano Mulderio vardu. Jis e, buvo delegacijos su Graikija e, pirmininkas pirmininkas. E, jis pats sveikina šitą ataskaitą, kurioje rašoma, ką matė delegacijos nariai Graikijoje. Jis e, pritarė ataskaitai, dėkojo delegacijos e, nariams už teigiamus darbo rezultatus. Pirmininkė, kaip minėjote, e, dar spalio mėnesį delegacijoje dalyvavę nariai pateikė pakeitimus elektroniniu paštu, tai įtraukta į ataskaitą. Janas Mulleris pasiūlė porą pakeitimų. E, visų pirma, kad iš ataskaitos reikėtų išbraukti visas narių citatas, kad būtų tiesiog daugiau faktų pateikta ir kad būtų atkreiptas dėmesys į frakcijų pozicijas, siekiant išvelgti visas išsakytas pastabas. Ir kadangi aš pati E, nebuvau delegacijos sutartį, nors man labai patinka pati Graikija su buvusi kitų delegacijų sudėtyje. Manau svarbu, kad vyko tokia faktų nustatymo misija, misija turime didžiuotis, kad e, gyveniname šitą misiją. Dėkui. Ačiū, ar būtų pastabų dėl šito vizito, ar dėl rezultatų. Prašom. Norėčiau tik tai pasakyti, kad pritariu ataskaitai ir balsuoju už ją. Pane Gio, prašom. Trumpa pastaba. Dalyvavau vizito metu. Manau, jis buvo labai įdomus, puikiai organizuotas. ataskaitoje detaliai ir tiksliai atspindima tai, kas nustatyta misijos metu. Ponas Mulderis e, nusprendė išbraukti kai kurios pastebėjimus, kuriems nebuvo ten tinkama e, vieta, kurie galbūt kirtosi su kai kuriais kitais pastebėjimais. Na ir rezultatas e, toks, kad ataskaitoje tiksliai atspindima tai, kas įvyko. Prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, jog taip pat pritariu šiam tekstui. Norėčiau sakyti tik tai porą bendro pobūdžio pastebėjimą. Pirmiausia, kad mums nebuvo lengva praėjus tam tikram laikui pateikti pastabas dėl e, teksto, nes e, kai kalba eina apie administraciją, žinom, apie administravimą kartais tai pasitinka, iš tiesų tokia realybė, kalbėjomės apie tai su e, ministru prieš porą savaičių, kad kai kurie faktai jau nebeaktualūs dėl to, kad įvyko poslinkių, pavyzdžiui, buvo pastabų dėl kai kurių sulaikymo centrų, kurie dabar jau uždaryti Graikijoje po to, kai e, mūsų delegacija taip pat pateikė dėl to pastabas. Tai e, turbūt galvojant apie delegacijas ateityje, galbūt e, ir tarpusaviai vertėtų nusimatyti terminus, iki kada reikėtų pateikti galutinį ataskaitos projektą, kad visi tai žinotumėm, kad reikia pateikti e, pastabas, e, e, siekiant, kad ataskaita išliktų objektive. Ir dar viena. Kartais, kai visi mes dalyvaujame tokiuose delegacijose, faktų nustatymo misijose, mums reikėtų susitarti dėl esminių dalykų, kuriuos reikėtų akcentuoti. Ne visuomet lengva pasakyti, kad, tarkim, gilinsimės tik tai į tą ir aną. Nes tarkim, kažkas atvyksta į parlamentą ir pastebė, kad lemputė perdegusi. Tai turbūt nebūtų teisinga po to išvykus surašyti ataskaitą, kad nedeg, nedega lemputė, kai, kai tuo tarpu kitos dvi lemputės dega. Ir e, aišku, tuomet sukūriamas toks vaizdas, kuris netitinka realybės, tad svarbu susitarti dėl esminių dalykų Ir aš čia turiu galvoje ne tik tai šitą ataskaitą. Norėčiau padėkoti ir mūsų patarėjams už bendradarbiavimą, už tai, kaip jie atvarkėsi su šitą ataskaitą, nes mums nebuvo lengva praėjus tiek laiko uh, um, užtikrinti pusiausvirą. Už ją norėčiau padėkoti mūsų pirmininkui, ponui Mulderiui. Uh, jis pasielgė išmintingai, jo pasiūlymai išmintingi. Uh, Ir manau, kad nuo pat pirmos misijos dienos iki ataskaitos parengimo jis buvo puikus pirmininkas. Ačiū, pane Romero Lopes. Ačiū, pirmininkė. Manau, jog praėjus tiek daug laiko reikėtų atkreipti dėmesį kai kurios dalykus. Aš neturėjau galimybės išsamei susipažinti su ataskaita, nes ką tik tai ją gavau. Tačiau manau, kad svarbu pripažinti vieną, kad delegacijos vizito metu buvo nustatyta ne viena problema, kurią buvo galima išspręsti iš karto Dabar praėjo beveik vieneri metai. Tai galbūt būtų gerai įvertinti, ar tos problemos, į kurias atkreiptas dėmesys tuomet, ar jos nebuvo išspręstos. Tai problemos susijusios su, su Graikija, tačiau mm, tokių problemų pasitaiko ir E, kitose Europos sulaikymo e, centruose ir būtų gerai vertinti, ar ES priemonės yra veiksmingos ar ne, nes ką mes matėm Graikijoje, tai uh, jog yra vėluojama su prieglapščio statuso suteikimu ir tai reiškia, kad prie sienos sulaikyti asmenis, asmenis stovyklose yra tokioj neapibrieštoj padėti ir taip yra e, visose e, pietinėse valstybėse. Tarptautinė apsauga suteikiama praėjus gan ilgam laikotarpiui. Ir tai, ką matėm Graikijoje, yra gan aktualu ir kitose valstybėse. Žmonės gan ilgai laikomi sulaikimo centruose, Iš pradžio tai buvo uh, trys mėnesiai, po to tas buvimo laikotarpis pratesiamas iki e, šešių mėnesių, taip yra ir kitose valstybėse. E, žmonės praleidžia maždaug po 20 dienų tose centruose ir Graikijos valdžia teigia, kad kad e, problema yra nustatyti į e, sulaikymo centrus atvykstančių e, tapatybę ir iš tiesų reikėtų spartinti tapatybės nustatymo procesą, kad būtų sutrumpintas laukimo laikotarpis. Anot ekspertų, tie kas neprašo prieglapšio, nesvarbu, ar jie yra legalus ar nelegalus e, migrantai, vis dėlto, jeigu jie po to kreipiasi ir e, prašo prieglapšio, Graikija nusprendė tos įgaliojimus suteikti ne policijų ekspertų grupiai. Nežinom, ar taip e, padaryta ar ne. Uh, E, tačiau tai įdomus e, atvejis, nes taip e, daroma kitose valstybėse ir įdomu būtų pasižiūrėti, ar iš tiesų tos klausimus sprendžia ekspertų grupės. Toliau, čia įvardytos problemos su Turkija. Žinom, kad tuo metu tos problemos buvo. Ir neaišku, e, kaip iš tiesų yra e, kitoje sienos pusėje e, Turkijoje, nes po Sirijos krizės padėtis pablogėjo. Žinom, kad tuo metu su keliu jūra problemų nebuvo, tačiau dabar žinome, kad po vizito centrai buvo uždaryti. Na, manyčiau, e, kad turėtumėm džiaugtis rezultatais, nes tai padaryta būtent mūsų vizito pasiekoje. Vizito metu buvo įvardytos kai kurios problemos, kai kurios jau buvo išspręstos ir uh, būtų įdomu įsi, įsitikinti, ar per praėjusią laikotarpį nebuvo tinkamai išspręstos uh, kitos įvardytos problemos, uh, ar, ar čia turėjo uh, įtakos tas vizitas. Ponas Sapa Nikolai. Pone Romeras Lopes išsakė kai kurių pastabų, aš nesu e, vyriausybė, bet galėčiau pateikti jums trumpos informacijos. Darydamas e, įžangą nenorėjau kalbėti um, iš esmės, nes kiti kolegos to nedarė, bet trumpai dabar galėčiau pasakyti daugelis tų dalykų, uh, e, kuriuos minėjo uh, pane Romeras Lopes. Atsakymus uh, dėl, dėl to davė Graikijos ministras diskusijose Libė komitete. Ir iš tiesų, ką rodo šitą ataskaitą, kad uh, po dėrybų politinėse frakcijose, po, di, po diskusijų buvo teigiamų poslinkių per pastaruosius metus. Graikijos valdžia deda nuolatinės pastangas, nuolatinės pastangas, kad būtų užtikrintos teisės visų trečiųjų šalių piliečių atvykstančių E, į Graikiją, kad būtų patenkinti jų poreikiai. Tačiau taip yra ne visuomet, nes rautai didžiuliai, e, trūkumų ir problemų yra. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, tie poslinkiai ir teigiama Graikijos valdžios reakcija yra nulemta ne tik tai todėl, kad kažkas tai atvyksta vizitu Yra gyvenama strategija, yra laikomasi plano ir pagal tą planą ir vyksta tie pokyčiai. Žinoma, kai pateikiama kritika Graikijos valdžiai, tai duoda papildomos naudos. siekiant viską tobulinti ir dabar jau veikia nauja prieglopšio tarnyba. Jį galų galiai jau pradėjo veikti ir tikimės, e, kad e, ateis greitai tas metas, kai visas vėlavimas taps e, nueisi praeitį. Nes yra nemažai trečių šalių piliečių, kurie bando piknaudžiauti procedūrom bando e, pasinaudoti kontrabandininkų paslaugom, bando e, kai kurie e, rasti teisėtų būdų trečiųjų šalių piliečiams atvykti, atvykti į Europą ir pasilikti joje. Žinoma, kelias dar mūsų laukia ilgas. Ir mūsų kaiminystėje, ne tik tai Graikijoje, bet ir kitose pietų valstybėse, tebėra problemų. Ir perspektyva mūsų laukia tokia, kad ir e, artimiausioje ateityje srautai bus didelė. Na, palaukime ir kitų delegacijų vizitų, nes e, kitą savaitę, pavyzdžiui, Ispanija Frontexo delegacija vyks, e, būt palaukim delegacijų vizitų į Italiją, kitas valstybės ir palaukime pastabų dėl, dėl jų. Aš suprantu, kad reikia e, daugiau solidarumo, daugiau pastangų, kad būtų galima padėti toms valstybėms, kur, kurios e, patiria nepelnytai didelį e, spaudimą. Tai e, reikia geriau pasidalinti tą naštą, užtikrinti solidarumą ir reikia pasiekti, kad Graikijoje tai taptų realybė. Dėkuoju. Delegacijos pranešimas bus patvirtintas per kitą komiteto posėdį. Dabar devintasis darbo atvarkės punktas. E, šiek tiek anksčiau laiko. E, džiaugiuosi, kad ponas Dijas Demera yra e, vietoje ir mes galėsime pratesti savo darbą. Dėl tarybos reglamento 539-2001 nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirsdami išorinės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus dalinis keitimas. Gal jūs galėtumėte, ponas Dijas Demera, informuoti mus apie dėrybų rezultatą. Vėliau suteiksiu galimybę komiteto nariams pasisakyti, taip pat komisijai ir pirmininkaujančiai e, valstybei. O dabar prašau, ponas Dijas Demera. Ačiū pirmininkė. E, kalbu dabar skaidrumo kontekste. E, reikia žiūrėti į dėrybų e, esamą padėtį. Mes surengėme aštuonis trialogus 10 susitikimų, daugiau nei 17 susitikimų su personalu ir asistentais. ir kartu su Libės sekretorietu. E, pirmininkaujant Vengrijai E, Lenkijai, Danams e, šį darbą pratesi ir Airija. Birželio 25 dieną įvyko paskutinis trialogo e, susitikimas ir buvo pasiektas daugumos sustarimas sutarimas. EPP, ALDE ir ECR frakcijos pritarė šiam susitarimui Ir aš norėčiau e, padėkoti Airijai kaip pirmininkausiai valstybei, e, kuri padėjo pasiekti vienbalsiškumo taryboje. Tekstas, apie kurių, kurį kalbu, e, dauguma jo punktų jau yra aptarta darybose. Ir Šis tekstas labai panašus mūsų e, gruodžio mėnesį pateiktą į kompromisiniam tekstui, e, kurį paremė EPP ir ALDE frakcijos. Dabar po septyniarių e, mėnesių pristatau jums labai panašų tekstą, na, jis šiek tiek patobulintas. Aš Prieš tęsdamas norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Mes labai intensyviai ir nuosekliai dirbome ir pasiekėme e, kompromisų šiais klausimais, kurie yra labai svarbus. Visos e, po e, vizos avialinių bendrovių darbuotojams, gelbėtojams, e, e, tarptautiniams laivams, pabėgėliams ir jungtinės karalys, ir jungtinėje karalystėje ir Airijoje gyvenantiems asmenims. Diskusijos pagrindinė esmė buvo, buvo susijusi su mechanizmo netaikymo galimybė. Kai kurios e, valstybės e, sutarė, kad reikalingas efektyvus įrankis Ir čia turėtume pasinaudoti ankstesnė teksto e, redakcija. Komisija įmasi e, būtinų e, veiksmų, kad paspartintų šio klausimo sprendimą. E, komisija e, šiuo laikotarpiu taip pat e, laisvai gali nuspręsti, ar vizos reikalavimas bus taikomas ar atšauktas. Kas yra privaloma komisija, tai kad ši galimybė, kas yra puiku, yra tai, kad komisija turi šią pasirinkimo galimybę. Ir antra, kas e, vyksta po dviejų metų, kai buvo nustatyta ši problema. Nuo pat pradžių parlamentas atkreipė dėmesį į tai, kad e, panaudojus teisinę sistemą gali būti taikomas automatinis apipusiškumas. Ir siūlomas susitarimas e, sako, kad per pastaruosius metus komisija turės pasiūlyti e, e, deleguotojo akto pasiūlymą ne tik jį priimti, bet ir priimti sprendimą dėl automatinio vizų reikalavimo panaikinimo. Dabar e, dėkui e, viso to darbo, e, kurį mes kartu nuveikėme dėka, mes pasiekėme, kad tai taptų realybę. Dabar norėčiau pakalbėti apie vizų atšaukimo mechanizmą. Mes padarėme čia didelę pažangą, numatėme saugiklius Komisija e, laikinai e, e, panaikindama vizos reikalavimą turi atsižvelgti į ES išorės santykius ir e, tokiu būdu pasiekta labai trapi apie pusiausvirą, kuri puikiai dera su bendra pasiūlymo dvasia. Dabar e, nuo preliminarių komentarų norėčiau pereiti prie e, esminių dalykų. Visų pirmiausia, šis dokumentas suteikia galimybę e, taikyti pereinamąją išlygą ir leiskite paaiškinti, ką tai reiškia. E, tiesa, e, kad, tai, e, kad numatytas dabar daug geresnis laikotarpis, nei praeitais metais buvo siūloma. Kažkas buvo siūlęs tris metus. Dabar numatyta taip. E, labai aiškiai statistika byloja, kad e, Europos išorinės sienos patiria didžiulį, migra, didžiulį migracinį spaudimą ir trečiųjų valstybių vyriausybės turi e, spręsti problemas, kurios e, turi e, laikiną poveikį. Statistika taip pat parodo, kai šių visų nuostatų efektyvumas akivaizdžiai atsispindi e, statistikoje ir dokumentuose. Aš esu tikras, kad e, taip bus ir ateityje. Ir kai žmonės bijo prarasti e, teisę e, be, į bevizį režimą. E, ir e, ši išlyga e, padeda ginti Europos interesus ir skatina uh, E, tas šalis, su kuriomis e, mes liberalizavome vizų režimą, e, skatina jas imtis priemonių ir tam tikslui numatytas septynių metų laikotarpis. To laikotarpio eigoje valstybė trečiosios valstybės turės imtis priemonių e, problemoms išspręsti. Ir tai galios kiekvieną kartą, kai ES liberalizuos vizų e, režimą. E, Pasienio patikra bus taikoma dar penkerius metus ir tai reiškia, kad bus galimybė nustatyti visoms galimoms problemoms susijusiams su vizų vežimo, režimo palaik, panaikinimu. Ir galiausiai dokumentas, dokumentas sakoma, e, kad e, tai yra e, priemonė, kuri nustato taikomuosius aktus Ir visos frakcijos šiuose rūmuose vieningai, vienbalsiai gynė šiuos taikomusius aktus. Balandžio 25 dieną praeitais metais mes priėmėme tekstą, kas E, atsispindėjo e, praeitų metų lapkričio mėnesio susitarime e, tarp EPP ir socialistų ir demokratų frakcijos. Visi puikiai žinome, kad ši pozicija yra strateginio pobūdžio. Jeigu įtrauktume deleguotusius aktus e, į, į tekstą, kurį parengėme e, balandžio mėnesį, tai mūsų pozicijos dėrybose bus daug stipresnės. Ir jeigu į e, galutinį tekstą įtrauksime mums svarbiausias nuostatas šiuo atžvilgiu, tai e, tikrai mūsų pozicijos sustiprės. Tačiau daugeliu atveju e, turime pasilikti galimybę spręsti kiekvienų konkrečių atvejų atskirai. Tai, to, tai tokia yra e, dėrybų e, situacija. E, ir e, pristačiau jums dėrybų padėtį, kad galėtume bal, balsuoti. E, dar laukiu patvirtinimo, bet greičiausiai bus balsuojama plenarinėje sesijoje rugsėjo mėnesį. Ir norėčiau dabar išgirsti kolegų nuomonę. Dėkuoju sekretariatui už e, pagalbą ir šešėliniams pranešėjams taip pat. Dėkuoju. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar paraginsiu šešėlinius pranešėjus e, pasisakyti. Ir pirmiausia, dar norėčiau paminėti, e, kad E, nauja komisijos ir pirmininkaujančios e, valstybės atstovai. Prašau. Esame gana sudėtingoje padėtyje, nes diskusijos dėl pakeitimo reglamento e, vyksta jau dviejus metus ir per visą šį laiką būta momentų, kai atrodo, atrodė, kad jau tuoj susitarsime ir ta, prie to žinoma prisidėjo pranešėjas ar bendra pranešėjai ir netgi gruodžio mėnesį kaip ir pavyko susitarti, bet diskusijos vėl prasidėjo dėl tarybos netgi patyrėme šiokį tokį šantažą, turbūt e, paminate ir e, žinoma tai yra nepriimtina. Taip pat paskutinėme etape e, pamenu, kad kai kurie JAV diplomatai pradėjo daryti mums spaudimą dėl abipusiškumo mechanizmo. Taigi turėčiau pasakyti, kad tas pasiūlymas, kuris svarstome nebuvo patvirtintas e, vienbalsiai paskutinio trišalių dialogo metu ir sakau tai todėl, kad e, esu tikra, kad tai, e, kas yra parengta šiuo metu, nėra gerai subalansuotas kompromisas. Priešingai. Svarbiausia, žinoma, yra deleguotųjų aktų klausimas, kalbant apie suspendavimo nuostatą. Balandžio mėnesį Libė komitete e, balsavome dėl mūsų pozicijos, kuriai kovo mėnesį beveik vienbalsiai pritarė šešėliniai pranešėjai e, ir buvo e, patvirtinti abu mechanizmai, kuriuos šiandien aptarėme, abipusiškumo mechanizmas ir suspendavimo nuostata. Be to, mano frakcijos nuostabai pranešėjas pritarė tarybos tekstui, kuris visiškai prieštarauja e, Libe mandatui ir EPP frakcijos pozicijai e, atitinkamoms procedūroms. Kitaip tariant, e, pranešėjas dėja atsisakė deleguotųjų aktų spentavimo mechanizmo kontekste. Ir tai reikštų, kad Europos parlamentas atsisako savo Lisabono sutartyje numatytų įgaliojimų. Praktiškai Europos parlamentas būtų ignoruojamas šiuo atveju ir jeigu tai leistume, tai keltų pavojų ir kitiems klausimams, kur, apie kuriuos šiandien diskutuojame Libė komitete. Suspendavimo mechanizmą bijau. Uh, iš karto pradėtų taikyti kelios valstybės ir e, jis e, būtų taikomas vienai ar kelioms vakarų Balkanų šalims. Ir E, Visų režimo liberalizavimas buvo vienas iš didžiausių laimėjimų šių valstybių piliečiams, o dabar mes turime labai aiškiai pasakyti, į šį dokumentą įdėta septyneri metai, trejus metus e, stengiamės dėrėtis. Kodėl? Valstybės narės nori vėl e, įvesti vizas, kai kurioms vakarų Balkanų šalims vyko pereinamasis laikotarpis, po to, kai buvo patvirtintas vizų liberalizavimas kai kurioms šalims ir žinoma, padaugėjo prieglopšio prašytojų, bet dabar šie skaičiai mažėja vis tiek e, dar nemažai girdime valstybėse narėse populistinės retorikos dėl to, kad e, šią priemonę e, netinkamai naudojamasi politiniais tikslais, mes neturėtume to leisti ir turime aiškiai matyti būtent europinę perspektyvą. Aš norėčiau šiandien pasakyti tiems kolegoms, kurie mano, kad mes geriname vipusiškumo mechanizmą savo valstybėms. Noriu Jūs patikinti, kad šio kompromiso pagrindu ir mūsų visų matyto rašto pagrindu abipusiškumas niekuomet nebus užtikrintas su Kanada ar jiems Amerikos valstijomis, tą jau galime tvirtai teikti šiandien. Ir siūlyčiau, kad Mano nuomonė, visų pirma, reikėtų spręsti svarbiausią klausimą, deleguotųjų aktų klausimą. Čia Libė komitete turime labai aiškiai apibriežtą mandatą, įgaliojimus ir tai visuomet priklausė mūsų kompetencijos ryčiai. Jeigu atsisakysime šių įgaliojimų, mes sukelsime pavojų mūsų mandatų ir negalėsime ginti ES piliečių tokiais svarbiais klausimais. Siūlyčiau balsuoti prieš šį pasiūlymą rugsėjį e, pirmojo svarstymo metu, kad abi institucijos galėtų grįžti prie dėrybų ir rasti geresnį sutarimą. Ačiū. Dėkuoju. Dabar e, ponė Veiben. Ačiū pirminkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui iš jo nuolat dedamas pastangas ties šiuo dosijai. Jis e, pradėtas svarstyti vienaip, e, paskui pakrypo visai kitokią kryptimį ir pranešėjas rėmė ne tik šešėlinių pranešėjų, bet ir kitų kolegų nuomonę, tų kolegų, kurie dalyvavo rengiant šį dokumentą. Iš esmės, taip pat ir procedūrinių paužiūrių, koks be būtų šio dosie rezultatas, na, galėčiau pateikti kelias pastabas šią prasme. Sakyčiau, kad galima būtų pripažinti, gerbent komisiją, kad vis dėlto reikėjo pasielgti kitaip. Buvo komunikatas dėl vizų liberalizavimo ir kai kas kita dėl e, abipusiškumo vizų srityje. Taip pat būtų tiesa pasakyti, kad e, ties šiuo dosie aš su kolega Al Alvaro ir su Tanja teikiame pakeitimų pasiūlymus susijusius su labai griežta pozicija dėl abipusiškumo. Galbūt galėjome baigti darbą su šiuo dokumentu prieš dviejus metus, nežinau, bet vis tiek jau gana ilgą laiką deramės dėl mm, abipusiškumo mechanizmo vizų srityje. Ir komisija neprašė deleguotųjų aktų dėl vizų suspendavimo. Tiesa yra ta, kad e, mes sudarėme susitarimą tarpusavyje dėl įgyvendinimo aktų vizų suspendavimo srityje. Ir tuo metu visi kaip ir suprato, kad dėl to susitarta ir iš naujo diskusijos neprasidės. Bet politika yra politika ir e, vieną kartą galbūt praėjus šešiems mėnesiams pirmininkų suiga nusprendė, kad bendrai kalbant reikia deleguotojų teisės aktų. Ne tai, kad be jų e, netektume mums sutartimis suteiktų įgaliojimų, tiesiog tokį sprendimą prieėmė pirmininkų suiga. Tai buvo politinis sprendimas. Nes kaip ten bebūtų, ar tai būtų įgyvendinimo teisės aktai, ar deleguotieji teisės aktai, šio sprendimo e, nepriima valstybės narės. Tas sprendimas priklauso komisijai ir mes būtent tą ir norėjome užtikrinti, kad ateityje užkirstume kelią bet kokiam piktnaudžiavimui valstybėse narėse, kad jos e, iš naujo įvestų vizų režimą kai kurioms valstybėms. Vėlgi, Labai gerbėme draugus iš Balkanų šalių, bet e, turime atsižvelgti tai, kad šiame parlamente rengiame teisės aktus, tvirtiname, bendrai tvirtiname teisės aktus ir tas e, teisės aktas nėra skirtas konkrečiai e, Balkanų valstybių piliečiams. Mes turime omenyje ir bendresnius pavojus, bendresnės grėsmės, kurias minėjo kai kurios valstybės narės. Kas dėl dabartinio susitarimo? Kai sprendimą priima komisija, Ir po to pusseptynerių metų vertinimą atlieka taip pat komisija. Jeigu patvirtinsime šį dosiją, jeigu balsuosime už jį, praktiškai jokia valstybė nari nebegalės vėl įvesti vizų režimo. Jeigu ne, jos galės padaryti tai tuoj pat. Taigi reikia pagalvoti apie tai, kaip galėtume geriau apsaugoti vakarų Balkanų piliečius, e, jeigu atmestume šį dosiją. Neįsivaizduoju. Taip pat, manau, būtų teisinga pripažinti, kad sprendimas bijau vėlgi bus labai politinio pobūdžio, taip pat ir pirmininkų suėgos lygmenių. Norėčiau paraginti socialdemokratų frakciją, kad ji iš naujo peržiūrėtų savo esminę poziciją dėl susitarimo ir pažvelgtų į konkrečius rezultatus. Ar mes norime apsaugoti Balkanų piliečius ar ne. Jeigu norime, tai tiesiog nesuprantu, kaip galime tai padaryti, netvirtindami šio dokumento, palikdami situaciją tokią, kokia ji yra dabar, kai valstybės narės gali daryti, ką nori. Kas dėl abipusiškumo vizos rytyje, taip. Yra toks dviejopas mechanizmas, kai taikomi ir deleguoti aktai, ir įgyventinimo aktai. Ir uh, Galbūt um, komisija nekels šios bylos teisingumo teisme, bet bet kuriuo atveju uh, komisija išleis uh, nepritarimo deklaraciją. Mes norėjome ne abipusiškumą, bet uh, tai turėčiau pasakyti tiesiog rodo Europos Sąjungos silpnybės, o Europos Sąjunga uh, nori pademonstruoti, kad yra veikė tarptautiniu mastu, tačiau to nepavyksta. Ačiū. Pone Ždanoka, ačiū. Taip, mūsų frakcija buvo viena iš tų, kurios balsavo prieš suspendavimo mechanizmą. Tai buvo mūsų principinė pozicija Dirbome labai konstruktyviai, pateikėme pas, pa, pakeitimų pasiūlymų, bet e, taip kaip yra dabar, negalime pritarti tam susitarimui, e, kurio buvo pasiekta dėl suspendavimo mechanizmo. Kas dėl abipusiškumo, taip žinoma padaryta gera pažanga. Mums labiausiai rūpi suspendavimo mechanizmas. Nenorėtume suspendavimo kaip tokio, bet e, žinoma bent jau, kad nebūtų taikomi gyvendinimo aktai. Tokia būtų socialdemokratų pozicija. Ji yra žinoma ir pranešėjui. Ačiū. Dėkuoju. Ar jūs pagėdautumėte pasisakyti? Pone Inčių. Ačiū, pirminkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Demerą, nuveikus puikų darbą ties šiuo dosie. Penkios valstybės e, narės neturi abipusiškumo mechanizmo e, su Kanada ir JAV ir esu vienos iš tų šalių pilietis, taip ir, taip ir kalbėsiu. Ši politika yra sąjungos kompetencijos sritis, kai kurios trečiosios šalis to nepripažįsta. Ir traktuoja valstybės narės individualiai, atskirai, nepaisant to, kad pačios valstybės narės negali vesti dėrybų dėl e, vizų panaikinimo. Ir mm, niekur nenuėsime per toli, jeigu nebus atitinkamo mechanizmo. Uh, Nenorima į ES žiūrėti kaip į vienetą, kaip į vieną subjektą. Be to, Europos komisija nepakankamai griežtai kovojo už tai, kad būtų vienodai žiūrima į visus ES piliečius. Ji neturi tam teisinių priemonių ir vadovavosi vien tik tai diplomatinėmis priemonėmis. Manau, kad e, abipusiškumas e, suteikia es e, galimybę imtis ryštingesnių veiksmų ir e, toliau vystyti savo santykius su trečiosiomis šalimis. Abipusiškumo nuostata yra didelis žingsnis į priekį, kalbant apie ES piliečių interesų apsaugą. Todėl aš kartu su penkių valstybių narių delegacijomis siūlyčiau balsuoti už tai, kad būtų susitarta su taryba. Ačiū. Labai trumpai, ponė Fajon. Taip, labai trumpai pirmininkai, tiesiog viena pastaba kolegė Renate dėl vizų politikos. Šiandien poli, vizų politikos, politika reglamentuojama pagal bendrą sprendimų prieimimų procedūrą. Uh, O kas dėl suspendavimo nuostatos, atsisakome deleguotųjų aktų ir tai reikštų, kad niekas nesikreiptų į Europos parlamentą, kai e, būtų priimamas sprendimas iš naujo įvesti vizas. Apie tokį pavojų aš šiandien kalbu. Mes žinome, kad visi gyvename tokioje padėtyje, kai e, šiandien e, daug e, Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių daro spaudimą tarybai, e, kad būtų iš naujo įvestos e, visos ne tik vakarų Balkanų šalims. Žinote, kad tokioje situacijoje turime būti labai jautrus, turime labai jautriai reaguoti į visus su vizų politika susijusius klausimus. Ir bijau, kad jeigu žengsime atgal, e, mes ateityje tiesiog neteksime tam tikrų įgaliojimų kaip Europos parlamentas. Ačiū, dabar suteiksiu žodį komisijai, bet prieš ir paskui pabaigoje dar trumpai suteiksiu žodį ponai Dijas Demera. Dabar komisijos atstovui žodį. Taip, ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau paantrinti kitiems nariams ir padėkoti pranešėjų Dijas Demera už visą nuveiktą darbą. Tikrai dėrybos buvo labai ilgos ir aršios. Sveikiname, pasirodo, pasiektą susitarimą, tačiau vis dėlto komisijos pozicija dėl šio dosie yra visiems gerai žinoma. Visuomet norėjome greito ir tinkamai veikiančio abipusiškumo ir abipusiškumo mechanizmo, e, jis turi būti pagrystas institucinių, teisinių paužiūrių. Bijau, kad dabar turime susitarimą, dėl kurio komisijai vis dar kyla problemų, ypač dėl e, deleguotųjų aktų, kurie yra numatyti antrajam e, abipusiškumo mechanizmo etapui ir kartu komisijai numatyta prievalė tvirtinti deleguotusius teisės aktus. Mūsų nuomonė tai netitinka sutarčių ir komisija e, laikosi savo pozicijos šiame kontekste ir pateiks deklaraciją, kurioje bandys apginti savo teisės ir turimas priemonės. Vis dėlto dar kartą norėčiau pabrėžti, kad Susidelti dėl šio dosie turime labai greitai, nes viskas labai užsitęsė, bet žinoma, komisija negali pritarti pasiūlymams ar mechanizmams, kurie nėra teisiškai pagristi ir dėja turime um, dar vis dėlto laikyti savo išlygos savo pozicijoje. Ačiū. Now, um... Ačiū. Dabar pirmininkaujančios valstybės vardu suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau išreikšti pirmininkaujančios valstybės požiūrį. Džiaugiamės, kad e, taryba ir Europos parlamentas pasiekė susitarimo e, dėl šio labai svarbaus skubos dokumento. Pirmininkaujantį valstybę norėtų padėkoti Europos parlamentui, konkrečiai e, pranešėjai Demera, jo padėjėjams, visiems, kas dalyvavo susitarime, rengiant susitarimą. Taip pat norėtumėm padėkoti Lenkijos, Danijos ir Kipro valstybėms, kurios pirmininkavo, taip pat paskutiniai pirmininkavusiai e, Airijai už visas pastangas pastaraisiais mėnesiais. Dėl to, kad pavyko rasti gerą kompromisą tarp abiejų institucijų. Ir galiausiai um, norėčiau pasakyti ir patikinti Europos parlamentą, Libę komitetą, kad pirmininkaujantį valstybė yra pasirengusi bendradarbiauti su parlamentu šio klausimu. Dėkui. Ačiū. Jeigu ponas Dijas Demera dabar norėtų ką nors pridurti, tai labai prašom tai padaryti. Ačiū pirmininkė. Tai būtų tiesiog mandagumo klausimas. Mes skiriame labai daug laiko šio pasiūlymo rengimui, siekiant susitarimo dėl ne vienos nuostatos. Na, kas yra aišku, dėl to bus balsuojama plenariniai sesijai, prieš tai vyks diskusijos. Ir bus galima išsakyti vairias pozicijas plenariniai sesijai ir atitinkamai po to primti sprendimą. Nenorėčiau e, nuvertinti pagristų e, įvairių politinių frakcijų išsakytų nuogastavimų. Nenorėčiau teikti priešingų argumentų, nes būtų mm, galima todėl tuomet užkirsti kelią bendram sutarimui. Tai pasakyčiau štai ką. Dabar kaip tik turime progą pasiekti gero, galimo sustarimo, pateiktą pasiūlymą ir turime dirbti toliau, eiti priekį. Norėčiau pasakyti, kad tekste atspindėti vairūs požiūriai. yra sprendimas e, surenkti diskusiją plenariniai sesijai, joje balsuoti. Yra teikiamas pasiūlymas, dėl jo bus balsuojama ir jam gali būti pritarta. Ir jeigu tai bus, tai e, turėsime e, galimybę pasiekti to susitarimo, jeigu nebus pritarta, bus antrasis svarstymas yra ir tokia galimybė. Taigi bus diskusijos parlamente siekiant užtikrinti, kad tas susitarimas, kuri, kurio per paskutinės trišalės e, dėrybas tas sustarimas, kurio pasiekta per paskutinės trišalės e, dėrybas, e, kad jis sulauktų kuo didesnio palaikymo, jam pritarė ir EPP, ir ALDE, ir kitos e, frakcijos. Aš žinau, kad komisija darys pareiškimą, tai bus tik tai pareiškimas. Vienas dekasto pateikė nuomonę Viskas buvo pasakyta, kad e, taryba susilaiko nuo nuomonės išsakymo, komisija darys pareiškimą. Ir e, aišku, yra susitarimas, jeigu už jį bus dauguma, tai uh, bus užtikrinta maksimali apsauga abiem pusėm ir ES e, piliečiams ir e, trečiųjų šalių piliečiams, kuriem gali būti netaikomas vizų reikalavimas. Ir e, nemanau, kad nukentėtų tos valstybės, kurioms dabar taikomos išimtis sudėkingas e, Renatai už pastabas. Alde, Alde frakcijos vardu. Na, ji puikiai susipažinusi su situacija ir žino. kad e, abipusiškumo kontekste galimi įvairūs sprendimai iš tiesų pirmininkų suėga turi, e, neturi priimti sprendimo dėl teisėtumo. Tai tiesiog yra struktūra, pagal kurią priimame politinį sprendimą. Yra užimama tam tikra politinė pozicija, tačiau ji negali paneigti teisės akto. Mes dirbame e, komitete, naudojamės Lisabono sutarties sutiktais įgaliojimais ir e, turime nagrinėti konkrečius atskirus atvejus. Yra atvejų, kaip pagėdautini deleguoti aktai. Jūs žinote, kokia mano pozicija dėl šių aktų, tačiau šiuo atveju turėtumėm e, rinktis e, gerą, nebūtinai tobulą sprendimą. Žinau, kokia ponos Ždanokos e, frakcijos pozicija. Visą laiką tą žinojau ir ką galėčiau pasakyti ponui Enčio atstovaujančiam SND frakciją, tai kad išgir, išgirdau jūsų pastabas. Ir e, iš tiesų reikėtų daryti tam tikrą spaudimą trečiosiam šalim. Iš tiesų reikia tokių priemonių, kurios būtų veiksmingos. Ačiū pirmininkė už tai, kad skyrėte darbo tvarkėje laiko šiom diskusijom ir rugsėjai grįšime prie šito klausimo. Ačiū, ponui Dijas Demerai. Jeigu komitetas pritars rezultatui, tai bus teikiama plenariniai sesijai. Kaip suprantu, koreperė kitą savaitę klausimas bus svarstamas ir jei taryba patvirtins dėrybų rezultatą, tai mums atsiūs standartinį e, raštą dėl e, susitarimo pirmo svarstymo metu. O e, ataskaita, e, dėl ataskaitos numat, tai atsiprašau, dėl e, pranešimo numatoma balsuoti plenarinėje sesijoje rugsėjį. Posėdį komiteto baigiame.